Nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben alle einen schönen Urlaub gehabt und sind mit frischer Kraft. Ponios ir ponai, norėčiau visus pasveikinti čia atvykusius, tikiuosi, kad gerai praleidote vasarą. Man labai malonu Jūs pasveikinti atvykusius į šį posėdį. Šiandien balsuosime dėl biudžeto, taip pat keisimės nuomonėmis dėl aviacijos. Ir daug jau yra norinčiųjų pasidomėti šiomis diskusijomis. Tam tikslu mes numatę esame klausimui skirtą salę šalia esančią. Ir perduokite šią informaciją visiems suinteresuotiems asmenims, kad jie ne, nestovėtų čia, o galėtų ten patogiai įsitaisyti. Taigi, tvirtiname darbo tvarkę. Taip pat ankstesnių posėdžių protokolus esate visi gavę, jeigu niekas neprieštarauja, jiems galime irgi juos patvirtinti. Niekas neprieštarauja, pastabų irgi nėra. Dėkoju. Tada pirmininko pranešimai dėl koordinatorių posėdžių, kurie įvyko Liepos 22 dieną. Tas dokumentas irgi yra išsiustas. Jeigu yra pastabų ar prieštaravimų, iki 3 valandos po pietų juos atsiųskite, nes priešingų atveju e, laikysime koordinatorių posėdžio protokolą patvirtintų. Dabar iškart perėmėm prie balsavimo, balsavimo dėl biudžeto. Kaip jau sakiau, Robertas Zylė parengė šį pranešimą. Pirmiausia, turime pasitikrinti, ar visi atsinešė balsavimo korteles. Jeigu taip, tada atliksime bandomąjį balsavimą. Taigi, dabar pradedame balsuoti, tai yra bandomasis balsavimas. Ar jūsų manimo dar reiktų vieną bandomai balsavimą atlikti, nes ne, nesu įsitikinęs, ar tinkamai veikia sistema ir ar visi tinkamai buvo įdėję savo balsavimo korteles, ar gal dar kartą patikriname balsavimo sistemą. Ar yra problemų, ar viskas gerai? Gerai, ne? Ar dar kartą pabandysime? Puiku, taip ir padarome. Dabar vėl balsuojame, ar visi gali balsuoti? Jeigu neveikia balsavimo sistema, jūsų balsavimo aparatas, tuomet kelsite rankas. Turėsime taip e, vesti balsavimus, bet gal per tą laiką kažkaip tą aparatūrą susitvarkys. Kągi, periname prie pirmojo balsavimo. Pakeitimas 6624. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta. 6623. Jis yra atsimtas. Dabar pakeitimas 6625. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 6629. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Reikia tikrinti elektroniškai, mano manimu. Taigi balsuojame dabar elektroniškai. Jeigu neturite balsavimo kortelės ar neveikia aparatas, nurodykite man. Um, neveikia. Pradame balsuoti dabar elektroniškai. Vienu socialistu balsuoja per daug. Kągi, dabar viskas lyg ir tvarkoje. Puiku, balsavimas baigiamas. 34 už, patvirtinta. Šeši šeši keturi devyni yra kitas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Kitas pakeitimas atkrenta ir dabar 6630. Ir 650051, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 6627 žodinis pakeitimas Ar yra prieštaraujančiųjų žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Reikia patikrinti, man atrodo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 24 už, 22 prieš, niekas nesusilaikė patvirtinta. 6651, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kitas pakeitimas atkrenta automatiškai. 6632 ir 6667. 6652 dabar kitas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Net nereikėjo ir tikrinti, tikriausiai. 6653. Atsiprašau, aš nelabai suprantu, kas nutiko 6632 ir 6667 pakeitimams. Dėl jų nebuvo balsuojama, iškart buvo balsuojama dėl, prieš tai buvo balsuojama dėl 6651 pakeitimo, kuris buvo suderintas su 6632 ir 6667 jie buvo suderinti su ankstesniu mano minėtų pakeitimu. Nes 52 buvo patvirtintas, 6651 tiksliau buvo patvirtintas, tai reiškia 6606 atkrito automatiškai, toks būtų paaiškinimas. Pabandysiu paaiškinti dar kartą. Dokumente teigiama, kad jie yra suderinti 6606 atkrenta automatiškai, suprantu, bet 6632 ir 6633 67 yra suderinti su 6606 pakeitimu, taigi, mano supratimu, neturėjo automatiškai atkristi. Taip yra parašyta balsavimo sąraše, kad jie yra suderinti, kad jie atitinka vienas kitam. Taip yra dėl to, kad jie yra kartu, o 6651 buvo patvirtintas pakeitimas. Dabar 66. Šeši, šeši, penki, trys pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. 6-6. E, ne, dabar balsusime dėl žodinio pakeitimo. 6628. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Taigi balsuojame dėl 6628. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 6654. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šeši, šeši, penki, penki. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 6, 6, 11. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 6, 6, 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Reikia patikrinti. Balsuojame dėl 6612. dviem iš EPP balsuoja per daug. Agi balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta. 6665. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 6613. Jis atkrenta, dėl jo balsuoti nereikia. 6638. Irgi atkrenta. 6602. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 6657. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 6658. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 6659. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 6617. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Tikriname. Man atrodo, kad patvirtinta, bet gal patikrinkime. Prašau balsuoti. Vėlgi dviem EPP yra per daug. Balsavimas baigiamas patvirtinta. 6-6 4-3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 6-6. 0-1. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 6-6-18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Atmesta. 6626. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 6660. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 6661. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 6, 6, 2, 0. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 6, 6, 6, 3, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 6, 6, 6, 4, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 6603 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 66, 78 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Periname prie pakeitimų nuomonės projektui. Pirmas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Tikriname. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Pradame balsuoti. Vėl e, dviem EPP balsuoja per daug. Vis dar vieno per daug. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtinamas. 12. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. 12 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Dar kartą. Vėlgi, EPP dviem balsuoja per daug. Prašau, balsuojam. Dar kartą. Atmesta. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 14 kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 16 kas už? kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 23. Sužodinis pakeitimas. Ar yra prieštaraujančių?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 Čia didelė dauguma 41 netgi už, 4 balsavo prieš, 3 susilaikė. Dėkoju pranešėjui ir sveikinu Robertą Zylę. Aš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 Visų pirma, išklausysime Frank Brenos, Eurokontrolės vadovo. Visal taip pat čia dalyvauja Salvatore Šakitano, jei teisingai ištariu jūsų pavardę. Europos civilinės aviacijos konferencijos sekretorius ir taip pat Giancarlo Buono iš AJATA, atsakingas už regioninių skrydžių saugą. Uh, oro transporto asociacijos atstovai bei Patrick Key, kuris yra Europos e, aviacijos saugos agentūros vadovas. Labai džiugu, kad jūs atėjote pas mus ir dalyvausite šiuose diskusijose. Neturime pakankamai kėdžių salėje ir uh, galite e, stebėti mūsų komiteto darbą kitoje salėje, kur taip pat girdėsite vertimą ir galėsite viską sekti. Prašau, ponė Vendalin, dėl posėdžio vedimo tvarkos. Labas rytas, pirmininkė. Norėčiau, kad kai ką paaiškintumėte. Ar galite tiksliai pasakyti, ką mes svarstysime pagal šį darbo tarkės punktą? Paaiškinsiu, kodėl klausiu. Kartais organizacijos padaro e, prezentacijas, kurios labai užtrunka, parodo daugybę skaidrių, kartais jos užtrunka daugiau nei valandą, nes jos visą valandą kalba pristatinėdami savo darbą ir jo pobūdį. Todėl noriu paklausti, kiek esate numatę kiekvienos iš keturių organizacijų prisistatymui. Tuomet žinosime, kiek laiko mums liks diskusijoms kiek laiko mes skirsime kiekvienos organizacijos darbo aptarimui ir kiek laiko skirsime bendroms diskusijoms. Puikiai žinome, kad šis klausimas vyksta dėl to, kad įvyko Malazijos oro linijų lėktuvo katastrofa ir keis, keičiamės nuomonės tuo klausimu. Todėl ar galite patikslinti, kiek laiko skirsite tų atstovų pasisakymų ir kiek laiko skirsite diskusijoms? Galiu Jūs nuraminti. Mes paprašėme keturių atstovų ateiti į mūsų posėdį E, jie, jie kiekvienas negaus po valandą, po valandą pasisakymui, jie, jiems numatytos po keturias min. Po septynės minutės, paskui koordinatoriai pasisakys ir po to vyks tolesnis keitimasis nuomonėmis, e, kur kalbės kiti nariai. Jei viską išsiaiškiname, Frank Brenner pirmasis pasisakys. Pone pirmininkė, gerbiami transporto komiteto nariai, ponios ir ponai, man tikrai malonu dalyvauti šiandien jūsų posėdyje ir prisidėti prie šių svarbių diskusijų. Eurokontrolė yra Europos organizacija, kuri rūpinasi oro eismo sauga. Ir mes džiaugiamės galimybę dalyvauti šiuose viešuosiuose klausimuose. Norėčiau pristatyti E, Eurokontrolė yra tinklų e, e, valdymo agentūra ir čia taip pat yra Joseph Sana, kuris yra atsakingas už tos tinklus ir jį taip pat noriu pristatyti. Parengiau keletą skaidrių, kurios pristato oro eismo kontrolės struktūrą Europoje. Eurokontrolė yra tarp vyriausybinė organizacija, jos narėmis yra 40 organizacijų Mes, mūsų narėmis yra ne tik 28 ES narės, bet taip pat ir tokios kaip Ukraina ir todėl Eurokontrolės Eurokontrolės organizacija yra visa europinė organizacija. Šiandien kalbame, svarstame mūsų kaip tinklo valdytojo vaidmenį. Tas vaidmuo yra pristatytas 551-2004 metų Europos bendro dangaus reglamente, kuriame nu, mums numatyta užduotis užtikrinti saugų e, oro eismo valdymą. Taip pat yra 677-2011 reglamentas ir jame tinklo valdytojui numatyta e, užduotis užtikrinti koordinuotą požiūrį į visą e, planingą to tinklo veiklą. Tinklas e, teikia paramą įvairiems veikėjams. Aš tikriausiai per, per greitai kalbu, sako kalbėtos. Tiems veikėjams įgyvendinant jiems patikėtas užduotis, bei taip pat teikia paramą e, struktūroms, kurio, kurios nagrinėja aviacijos katastrofas ir tinklo valdytojas taip pat privalo plėtoti integruotą maršrutų tinklą, taip pat valdyti e, eismo Europoje srautus. Tinklo valdytojas taip pat dalyvauja Europos oro e, krizių koordinavime ir tokia koordinavimo struktūra struktūra buvo po to, sukurta po to, kai išsiveržė Islandijos ugnikalnis Elafjela Jokuli, siekiant užtikrinti, kad būtų kaupiami e, nuoseklus duomenys. EASA e bei Europos komisija taip pat yra mūsų organizacijos narėmis. Mes, e, kaip žinote, dėl uh, ugnikalnio užsiveržimo tuomet turėjome netikėtai uždaryti oro erdvę. Draugės Europos parlamentu mes kuriame tinklo valdytojo struktūrą ir sulaukėme daug paramos iš Europos parlamento. Ir toliau plėtojamas, kaip žinome, Europos bendro dangaus 2 plus paketas. Noriu pasinaudoti galimybę ir padėkoti Jums ir paaiškinti, kad ši parama mums tikrai labai svarbi ir ji išliks svarbi ateityje. Kalbėsiu apie oro erdvės struktūrą ir kaip jį sutvarkyti Europoje šioje diagramoje vargiai ką nors įskaitysite. Ten yra daugybė maršrutų, daugybė linijų nubražyta ir tai taip vadinami oro eismo maršrutai Europoje. Ir tai yra tiesiog um, maršrutų voratinklis, tais maršrutais gali naudotis mūsų klientais, klientai, oro erdvės naudotojai. Siekiame užtikrinti, kad skrydžiai būtų tiesioginiai ir taip pat, kad egzistuotų alternatyvos, skrendant iš A į B. Štai čia yra galimo skrydžio planas e, iš Londono į Stambulą. Egzistuoja skirtingos galimybės skristi ir oro erdvės naudotojas pats nusprendžia, kokį maršrutą jis pasirinks, kad pasiektų reikalingą tašką. Ir paskui sudaromas planas, atitinkamai pagal pasirinktą uh, maršrutą. Tame plane yra smulkesnė informacija - skrydžio numeris, e, lėktuvo tipas, uh, taip pat aukštis, kuriame lėktuvas rengėsi skristi. Ta skrydžio planą reikia pateikti tinklo valdytojui ir tas tinklo valdytas jį peržiūri, siekdamas užtikrinti, kad tas planas e, atitiktų visus apribojimus reikalavimus ar galiojančius oro erdvės uždarimus. Ta oro erdvė gali būti uždaryta laikinai arba nuolatos. Nu Pavyzdžiui, jeigu kai, kai kurie oro erdvės segmentai yra uždaryti, tai reiškia, kad galima to, virš tos teritorijos tik persikristi. Kitais atvejais galima ir nusileisti bei pakilti. Kartais iškyla techninių klaidų dėl navigacijos sistemos veiklos, taip pat e, e per, jeigu tuo atveju jie viršėjami pajėgumai. Čia yra sąrašas kriterijų, kuriais oro operatoriai naudo, remiasi pas, pasirinkdami maršrutą. Dabar kolega, kreipiuosi į kolegą iš AJAT organizacijos ir tikiuosi jis patvirtins, kad apsisprendžiant dėl maršruto e, atsižvelgiame į vairius kriterijus, pavyzdžiui, į tai, kiek lėktuvas praleis laiko ore, kiek reikės kūro, e, koks, kokia, kokios yra oro sąlygos, taip pat ar, ar tiki, tikis, tikimasi vėluoti. Avialinija suplanuoja tą skrydį, tą maršrutą trimis matmenimis. Čioje skaidrėje matote trečiąjį matmenį. E, lėktuvai paprastai skrenda 30-45 tūkstančių pėdų aukštyje, taip vadinamas skrydžio aukštis. Tai yra nuo 9 iki, nuo 9 iki 1014 tūkstančių metrų aukščio. E, lėktuvų, atstumas tarp lėktuvų turi būti bent 1000 pėdų arba 300 metrų skrendant, tačiau ne visada e, yra galimybė pasinaudoti pageidaujamu maršrutu arba pageidaujama erdve. Kai kada e, oro erdvės segmentai uždaromi, pavyzdžiui, jeigu vykdomos karinės pratybos toje ter teritorijoje. Konkreti valstybė, kurią tai liečia, turi įgaliojimus bei atsakomybę įvertinti, ar jos oro erdvė saugi ir taip nuspręsti, kuriuos e, maršrutus palikti naudojimui ir čia yra tačias matmo, kokiu kokiame aukštyje leisti lėktuvams skristi. Daugiau informacijos atsakomybės apie tai išgirsime iš Europos civilinės aviacijos konferencijos atstovo, kuris kalbės apie teisinę sistemą. Toliau, tre, grįžtu prie trečiojo matmens. Maršrutai gali būti uždaryti. Žemesnėme aukštyje ešantis maršrutai gali būti uždaryti, o aukštesnėme uh, oro erdvės aukšte esantis maršrutai palikti prieinami, kaip matote čia parodyta. Jei oro uostas arba konkretus oro erdvės segmentas yra laikinai uždaromas, konkreti valstybė privalo e, e, nusiųsti pranešimą apie tai ir informuoti apie tai laiku, informuoti visas valstybės ir e, oro erdvės naudotojus. Tokie pranešimai yra platinami visame pasaulyje ir visą parą yra renkame iš visų e, šalių. Eurokontrolė juos surenka ir mes turime tokios informacijos duomenų bazę, kurioje yra informacija iš viso pasaulio. Paskui e, realiu laiku tą nu- informaciją teikiame oro erdvės naudotojams ir siekiame užtikrinti, kad jie suvoktų, kokie maršrutai išlieka atidaryti, kurie uždaromi. Žinoma, e, tinklo valdytojas e, tą informaciją apdoroja ir, žinoma, fiksuoja, kad, kad kuris nors oro uostas yra uždaromas. Ir e, tą turimą informaciją panaudojame pat, patvirtindami konkretų skrydžio planą ir pasižiūrime, ar lėktuvas nesirengė leistis uždarytame oro uoste. Tuo tarpu ši sistema funkcionuoja. Žinome, kad kad, pa, kad IKAO organizacijos darbo grupėje, kurioje mes taip pat dirbame, svarsto šią, šį klausimą ir bando rasti būdų, kaip ši iš principo saugi sistema galėtų būti padaryta dar saugesnė. Taip pat e, kalbame apie tai, kaip valstybės galėtų įvertinti rizikos veiksnius ir kaip tą informaciją galima būtų integruoti į sistemą. E, Ačiū Jums už man sutiktą galimybę pristatyti Jums vieną iš pirmųjų prezentacijų ir bendrai pristatyti, kaip dabar valdoma sistema. Brenner, schön dank für den... Ačiū ponė Brennerį. Dabar galiu pasakyti, kad Salvator yra e, Europos civilinės e, aviacijos konferencijos vykdomasis sekretorius. Ačiū ponė pirmininkė, e, gerbiami transporto komiteto nariai. Aš kalbėsiu labai trumpai ir kaip generalinis direktorius dirbantis Belgijoje galiu pasakyti, kad esu labiausiai atsakingas už saugumo reikalus ir mes stengiamės reaguoti labai greitai į problemas iškylančias e, skraidimo zonoje. ECAC e yra seniausia civilinės aviacijos organizacija Europoje, kurta 44 e, metais, 44 valstybės narės sudaro, jos tikslas paremti e, tvarę saugios e, oro erdvės e, tvarų funkcionavimą. Kaip jau sakė ponas Brenneris, aš savo pasisakymę kalbėsiu apie IKAO valstybių narių atsakomybę naudojantis oro erdvę. Atsakomybė yra aiškiai apibriešta tarptautinėje civilinės aviacijos konvencijoje, kuri buvo pasirašyta 1994 metais Čikagoje kartais įvadinama Čikagos konvencija. Kokiegi pagrindiniai straipsniai? Aš jų neskaitysiu, tik tai norėčiau pasakyti, kokia pagrindinė, kaip paskirstyta atsakomybė. E, galėčiau paminėti du straipsnius, pirmąjį ir devintąjį. Jie nurodo valstybių narių uh, atsakomybę naudojantis savo valstybės teritoriją. Kiekviena valstybė turi visapusišką ir išskirtinį suverenumą e, savo teritorijos oro erdvėje. Devintajame straipsnėje yra sakoma, kad valstybės narės turi teisę apriboti arba formaliai uždrausti kitų valstybių orlaiviams skristi tam tikromis jos teritorijos zonomis. Kaip jau sakė ponas Brenneris, devintajame straipsnėje yra suteikta galimybė valstybėms narėms apriboti skraidimą tam tikrose zonose, kur vykdoma ypatinga veikla, kuri gali trūdyti saugiems skrydžiams. E, greta šių dviejų straipsnių egzistuoja dar vienas, kurio šiandien skaitysiu, 28 straipsnis. Jame yra numatyta prievalė valstybėms narėms Pirmieji mano pristatyti du straipsniai suteikia valstybėms narėms suverenumo galės e, savo erdvėje, savo erdvės atžvilgių, o šiame straipsnėje yra numatyta prievalė visoms valstybėms sukurti civilinės aviacijos infrastruktūrą, informavimo paslaugas teikti, meteorologinės paslaugas, e, tenkinant tam tikrus standartus. Šiame straipsnėje yra numatyta valstybių narių prievolė uh, suteikti būtiniausias paslaugas ir informaciją apie savo koridorių, apie savo teritoriją. Kaip jau buvo pasakyta, organizacija e, sudaro e, oro erdvės vartotojos valstybės ir ji skleidžia, jis skelbia e, aeronautinę informaciją, yra specialus leidinys. Joje toje informacijoje yra numatytos, e, aprašytos įvairios oro erdvės naudojimo procedūros ir panašiai. Bet kaip jūs sakė, man, prieš mane kalbėjęs kolega, gali būti numatyti laikinieji apribojimai dėl specifinių aplinkybių ir tie apribojimai turi būti e, pateikiami, apie juos turi būti informuojama e, leidinyje, kuris vadinasi notam Aš galiu pasakyti, kad į ką valstybės narės yra pačios atsakingos už saugę jų oro erdvės saugų funkcionavimą. Jos turi suteikti aeronautinę informaciją e, ir oro navigacijos paslaugas ir gali bei privalo priboti savo oro erdvę tam tikrose zonose arba tam tikrame aukštėje, kad būtų užtikrinta nuolatinis saugus funkcionavimas. Kaip jau sakiau, mes kelbėme notams Čikago konvencijos 15 priedė apie tai yra kalbama labai išsamei apie tai, kas turi būti paraši, surašyta notam ir kokios sąlygos turi e, būti pritaikytos notam skelbimui valstybėse narėse. Svarbiausia yra e, išsiaiškinti, kas atsakingas už notam rengimą, pranešimo notam rengimą. Uh, Notam turi pateikti atsakingą e, už erdvės naudojimą valstybė narė, apie savo erdvę jį turi rašyti, kaip aš jau sakiau, nes kai kurios zonos gali būti apribotos dėl, pavyzdžiui, karinių pratybų arba kokių kitų priežasčių, kurios e, trukdytų e, saugiam erdvės funkcionavimui. Kitos valstybės, turėdamos atitinkamą informaciją, gali taip pat paskelbti pranešimą notam ir jie, juo kitų valstybių narių operatoriams būtų aprašyta galima tam tikrų zonų gri, e, rizika, pavojingumas ir e, turi būti apriboti skrydžiai virš tam tikrų teritorijų. E, MH17 e, skrydžio atveju e, buvo pasakyta, kad e, valstybės narės e, turėjo gauti informaciją apie oro erdvės saugumą. To nebuvo. Ir galime pasakyti, kad e, visos valstybės yra atsakingos, e, privalo skelbti tokią informaciją. Iškyla problemų dėl informacijos keitimosi. Jeigu valstybė narė nėra atsakinga už savo erdvės valdymą arba tam tikros kitos valstybės erdvės funkcionavimą, e, bet ji nusprendžia skelbti pranešimą notam, ji privalo turėti žvalgybinių įrodymų. E, tokių pranešimų mes vengiamės, norime užkirsti kelią e, valstybių narių e, laisvą tokiam savavališkam skrydžių apribojimui kitų valstybių teritorijose. ICAO 2014 m. rūpiučio 4 d. įkūrė darbo grupę, E, kurioje nagrinėja civiliniai aviacijai iškylančius pavojus konfliktinėse zonose. Yra bandoma išsiaiškinti, kaip surinkti informaciją ir ją keistis, kad būtų užtikrintas skrydžio saugumas. ir kaip užtikrinti e, sklandžius skrydžius virš konfliktinių zonų. Šios darbo grupės e, nariai, ponas Brenner ir ponas Petrikėja yra tos grupės nariai, e, jie jums galėtų pateikti daugiau informacijos apie tos darbo grupės veiklą. Tokia yra mano prezentacija, aš apsiribosiu tais pagrindiniais principais, bet aš esu pasirengęs suteikti daugiau informacijos šią temą, jeigu norite. Ačiū pirmininkė. Ja, vielen Dank. Ačiū ponui Šekitano irgi už um, pasisakymą. Dabar Džiankalo Guano iš Tartautinės oro transporto asociacijos pasisakys, prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Labas rytas, gerbiami parlamento ir transporto komiteto nariai. Dėkoju, kad pakvietėte Tartautinio trans oro transporto asociacijos atstovus e, pasisakyti šiandien apie tuos procesus, kuriuos naudojame vykdydami ir planuodami reisus tam tikrose oro zonose. Tie, kurie nėra susipažinę su IATA, e Tartautinės oro transporto asociacijos veikla, mes dirbame Montrealėje, tai yra tartautinė priekybos organizacija, kuri buvo įsteigta 1999 49 metais, 45 metais dabar yra 237, maždaug 240 oro bendrovių mums priklausančių ir mes kontroliuojame 93 procentus visų reisinių skrydžių. Mes turime pasirūpinti, kad visuomet būtų laikomasi galiojančių reglamentų ir taisyklių. Taip pat turime pasirūpinti, kad oro transporto tiekėjų, paslaugų tiekėjų sertifikatai ir licencijos būtų galiojančios. Na ir Europos, kalbant apie Europos Sąjungą, šiandieną aš tikrai nenorėčiau pristatyti visų reglamentų, nes tas sąrašas yra netrumpas, tačiau konkrečiai kalbant apie rizikos vertinimą, saug, rizikos saugumų įvertinimą, remiantis naujų KEO priedų, 19 priedų, kuris yra 14 metų, e, nuo spalio mėnesio e, turi būti laikomas visų reglamento nuostatų. Daugiau oro, dauguma oro bendrovių jau įgyvendino tai, nes iki termino liko tik tai vienas mėnesis. E, tai galioja visame e, pasaulyje kaip ICAO standartas, tačiau turi būti integruojamas ir į valstybių narių nacionalinius teisės aktus. IATA nėra reguliuojant institucija, tai yra priekybos asociacija, nors yra taikomi labai griežti standartai, norint, kad oro bendrovė įstotų į mūsų asociaciją. Ir prieš oro bendrovė įstojant į asociaciją, ji privalo. Turi būti atliekami oro saugumo auditai. Ir vienas iš jų tai yra saugumo rizikos įvertinimas. Mūsų organizacija prieš priimdama naują narį ir kas dviejus metus pasirūpina, kad visi mūsų nariai būtų įdėgę šią sistemą. Kalbant apie saugumo rizikos vertinimo reglamentus, jie grindžiami nacionaliniais teisės aktais ir kiekviena oro bendrovė bet kurioje valstybėje yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi nacionalinių teisės aktų šioje srityje. Turime pabrėžti, ką pabrėžė ir mano kolegos, būtent, kad bet koks sprendimas dėl oro erdvės uždarimo ir atvėrimo, taip pat atsakomybė už tikslę laiku pateiktą informacija priklauso valstybėms narėms. Oro bendrovės neturi nei gebėjimų, nei galimybių nuspręsti, ar oro erdvė uždaryta ar atvira. Tokią informaciją mes tiesiog gauname ir, kaip pamatysite kitoje skaidrėje, mes remiantis tą informaciją primame sprendimus. Taigi, kaip vyksta skrydžio planavimas. Visas planavimas vyksta remiantis tą informaciją, kurią mes turime. Skrydžių planavimo procedūra yra patvirtinta nacionalinių aviacijos tarnybų, bet kurioje valstybėje ir grindžiama visa turima oficialia informacija, kaip buvo pasakyta, nuolatos teikiama informacija arba laikinai teikiama informacija per notum dokumentus, kuriuos paskelbė valstybės, arba bet kokia kita aktuali informacija, kuri gali būti primama. Kalbant apie rizikos vertinimą. Tuomet yra vertinama rizika ir yra nusprendžiama, ar primtina ar neprimtina skristi tam tikroje zonoje, tam tikrame aukštyje. Jeigu oro, bendra, oro erdvė yra uždaryta, viskas labai paprasta, mes negalime ją įskristi. Viskas yra uždaryta. Jeigu oro erdvė yra atvira, mes į ją įskrendame tik tuo met, jeigu mūsų rizikos vertinimo rezultatas yra primtinas. Jis yra užfiksuotas mūsų e, tarnybos tvirtinamame tvirtinamoje procedūroje. Taigi, iš principo yra keturi elementai, kurie yra vertinami prieš planuojant skrydį. Ir kaip pilotas apie tai sužinai labai anksti savo karjeroje. Pirmas dalykas yra saugumas. Jeigu nėra saugu, nėra skrendama tam tikrų maršrutų. Komet saugumas yra užtikrinamas, tuomet žiūrimas reguliarumo aspektas. Mes norime laiku atskristi, kad keleivis laiku nusileistų ir galėtų toliau tęsti savo kelionę. Po to, žinoma, reikia pažiūrėti ir skrydžio ekonomiją. Turime pasirinkti tinkamą aukštį, kad būtų suvartojama mažiau degalų ir taip pat norime, kad mūsų skrydžiai vyktų ekonomiškai. Taip pat turime pasirūpinti ir keleivių komfortu, nes gali atsirasti tokių situacijų, kur yra saugu, bet galbūt nėra labai patogu. Pavyzdžiui, yra daug turbulencijų tam tikrose aukščiuose. Tas procesas vyksta kartu su oro bendrovės štabu, tarnyba Tačiau norėčiau aiškiai pabrėžti, kad galutinė atsakomybė už bet kokį sprendimą dėl skrydžio pagal mūsų reglamentus Europoje prisima skrydžio vadovas, skrydžio vadas. Kaip e, minėjo mano kolegos, žinoma, po Malazijos oro bendrovės lėktuvo katastrofos JATA dalyvavo darbo grupės veikloje. Tai nauja darbo grupė, e, kol kas įvyko tik du posėdžiai ir mes tikimės, kad per kelis ateinančius mėnesius jau gausime rezultatus. Tačiau buvo du gerai parengti projektai. Pirmasis išanalizuoti, kaip dabartinė notumų sistema, kai laikinai patiekiama informacija, laikina, laikinos informacijos teikimo sistema gali realiai įvertinti kritiškai svarbę informaciją. Antras projektas dėl naujos centralizuotos sistemos, kuri turėtų būti įsteigta tam, kad būtų tinkamai dalymasi tokia informacija. Bet koks rizikos vertinimas yra taip pat svarbu, kaip ir informacijos kokybė, kuri yra pateikiama asmeniui ar organizacijai, kurie atlieka rizikos vertinimą. Mes, aišku, kiek galėdami prisidedame prie šios darbo grupės veiklos kartu su partneriais, kurių šiandien yra salėje, su kitomis prekybos asociacijomis, tarptautinė e, pilotų asociacija ir saugumo fondu. Mes manome, kad tik tai dirbdami kartu galėsime pasirūpinti, kad sistema, saugi sistema būtų dar saugesnė. Ačiū. Ich sage auch schönen Dank für den Vortrag und auch. Ačiū. Ir jums už pristatymą. Ačiū, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Toliau kalbės Patrick Key, Europos aviacijos saugos agentūros direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Man laikau tai garbę, gal, šią galimybę turėdamas galimybę dalyvauti šiuose diskusijose, e, parengiau skaidrių, kuriuose trumpai pristatysiu mūsų agentūrą, bet jūs ją, su ją esate puikiai susipažinę. Ir e, kalbėsiu apie agentūros veiklą užtikrinant e, lėktuvų saugą ir oro erdvės saugą. ES agentūra yra nepriklausoma. Tai yra, ji skelbia savo nuomonės dėl saugos visiškai savarankiškai neįtakojama nei pramonės atstovų, nei valstybių narių, nei es institucijų. Svarbiausias e, dalykas šioje skaidrėje yra tai, kad EASA e, sudar, e, sistema apima tris ramšius - mūsų agentūrą, es institucijas ir valstybės narės jei e, apžvelgtume agentūros veiklą, mes veikiame visose aviacijos sritise ir visose tose sritise mums sutiktos arba iš, išimtinės kompetencijos, pavyzdžiui, dėl tinkamumo skraidyti arba dėl kai, dėl kai kurių o, o, dėl o, eismo oro eismo srautų valdymo, dėl oro uostų priežiūros valstybėse narėse. Noriu papasakoti, ką mes veikiame e, lėk, lėktuvų klausimų. Mes išduodame sertifikatus visiems lėktuvams ir jų sudėdamosioms dalims Europoje. Ir e, mes turime e, sistemą, galioja sistema, pagal kurią abipusiškai pripažįstami lėktuvai, kurie yra uh, E, sertifikuojami JAV ir atvirkščiai atitinkamai JAV federalinės aviacijos administracija e, atsižvelgdama į mūsų teikiamą informaciją sertifikuoja Airbus tipo lėktuvus. Norėčiau pasakyti taip pat, kad mums suteiktos išskirtinės kompetencijos ir kad mes esame vienintelė organizacija Europoje sertifikuojanti lėktuvus tam, kad patenkintume visus e, reikalavimus susijusius su lėktuvų naudojimu, lėktuvų eksploatacija. Mes kaupiame e, analitinius duomenys, taip pat informaciją apie saugą ir krizio atvejais e, mums yra suteikta galimybė reikalauti tam tikrų veiksmų dėl lėktuvų priežiūros arba netgi pareikalauti, kad lėktuvas būtų uh, E, nutupdytas arba nepakiltų, jei iškyla e, abejonių dėl saugos. Tai labai svarbu ir e, tokia, tokius sprendimus priimame gavę informaciją iš lėktuvų gamintojų arba iš valstybių narių oro eis, toliau, oro eismo valdymas. Čia EASA dalyjasi atsakomybės, bendra atsakomybė su valstybėmis narėmis. Tai reiškia, kad išskirtinių kompetencijų uh, E, išduoti leidimus oro eismo dalyviams ir oro eismo paslaugos teikiems mes neturime. EAS kleidžia informaciją apie saugą ir taip pat namus saugos informacijos aplinkraščius. Tai yra rekomendacijos, kurios nėra privalomos. Mes praeitie pastarosiamis savaitėmis, pastaraisiais mėnesiais esame paskelbę keletą tokių aplinkraščių, kuriuose apžvelgėme skrydžių saugą konfliktinėse zonose, taip pat tokius aplinkrašius paskelbėme Ukrainos, e, Libijos, Sirijos, Irako ir Afganistano atžvilgių. Reikia pasakyti, kad oro eismo valdyme esos vaidmuo yra gana naujas, lyginant, pavyzdžiui, jį su mūsų veikla lėktuvų sertifikavimo srityje mes siekiame užtikrinti nuoseklesnį informacijos rautą tarp valstybių narių ir mūsų, užtikrinant oro eismo saugą. Sistema funkcionuoja, bet manome, kad ją galima būtų tobulinti. Pavyzdžiui, visi aplinkrašiai, kuriuos mes paskelbėme dėl Irako, Afganistano ir kitų šalių, informacija Jose paskelbta mums buvo suteikta JAF administracijos išimtinai, remiantis mūsų pasirašytą sutartimi saugumo klausimais. Kalbant apie ateitį, e, mūsų veikla atitinka tarptaut, veikla tarptautiniu mastu, kurią vykdo ICAO. Manome, kad Europoje reiktų e, įkurti E, pavojaus perspėjimų sistemą. Ta sistema turėtų apimti informacijos mainus, nes ir taip pat atsižvelgti į skirtingų susijusių veikėjų interesus. Ir tikslas yra e, tinkamai pasidalinti reikalingą informaciją. Taip pat suprantame, kad tą informaciją kai kuriais atvejais reikia uh, apdoroti, pristatyti tam tikrų pavydalų, ji turi būti kokybiška. Taip pat manome, kad toje, turime pasitelkti karinės žvalgybos organizacijas teikiančią informaciją ir taip pat valstybės narės skleidžiant ir e, renkančią informaciją. Mūsų agentūra yra Europos e, aviacijos saugos agentūra, todėl manome, kad mes galime suvaidinti svarbiausią vaidmenį tos mm, perspėjimo apie pavojų sistemos kūrime. Tai būtų priemonė informuoti visus susijusius veikėjus, taip pat jie apimtų ir e, krizinės priemonės ir tai, manau, būtų geras kelias priekin. Norėtume jums pasiūlyti, norėtume, kad Europos institucijos mums padėtų. E, nes darbas šioje srityje turi vykti koordinuojant visą veiklą nuosekliai su valstybėmis narėmis. Taip bus kažkokių priemonių įmamasi ir pasauliniu mastu. Mes turime uh, sukurti tai, kas reikalinga Europos mastu, kad aviacijos pramonė ir keleiviai gautų visą informaciją ir žinotų, kad uh, ta veikla oro eismas yra saugus. Ačiū uždėmesi. Ja. Vielen Dank auch für diesen Vortrag. Und bevor wir zu der Runde. Ačiū. Aš e, matau, e, kad prieš pateikiant jums klausimus reikia padėkoti turbūt jums už pasisakymą, bet prieš tai suteiksiu e, judumo generalinio direktorato atstovui žodį. Ačiū, pionė pirmininkė, aš džiaugiuosi dalyvauti pirmajame visiškai naujo transporto komiteto posėdėje Pirmininkė sveikinu Jūs užėmus naujas pareigas ir ačiū, kad pasirinkote tokias, tokią svarbę temą pirmai diskusijai apie aviaciją. Aišku, tai tema, ta tema yra labai liūdna, ypač kai galvojame apie MH17 katastrofą. Skliausteliuose galiu pasakyti, kad tarp kitko aviacijai šį vasarą buvo labai sunki ir daugelis kolegų tą galėtų tik patvirtinti po MH17 3.17 sekė dar, vienas, bais, dar viena baisi katastrofa Malija. Taip pat e, matėme, kaip ebola buvo susijusi su aviacijos sklandžia veikla. Ir dar vienas dalykas - vulkanas Islandijoje, kuris kol kas tik kelia grėsmę, bet išlieka uh, E, ramus. Noriu padėkoti visiems kolegoms, e, kurie puikiai e, pristatė temą ir aš manau, kad mes galėsim greitai pereiti prie klausimų. Tik tai norėčiau akcentuoti keletą jau išsakytų minčių labai trumpai. Pirmas svarbus elementas, apie kurį girdėjome kalbant, yra tai, kad sprendimai dėl oro erdvės saugos pagal ICAO taisyklės yra valstybių narių prievalė. Salvatore puikiai apie tai kalbėjo, sakė, kad pagal Čikagos konvenciją tas turi būti daroma. Ir tai yra esminis mūsų veiklos mm, elementas. Kitas dalykas, aiškiai supraskime, kad realiai valstybės narės praktiškai ne visuomet tas prievalės gali įgyvendinti. Todėl ir vyksta dabar į KAO e, tos skubos varka organizuojamos diskusijos, rūpiučio mėnesį tai vyko, kalbame, kad reikia kurti keitimos informaciją sistemą. Taip pat būtina suprasti, kad egzistuoja rizika, jog tų prievalių įgyvendinimas e, bus sudėtingesnis būtent tose valstybėse narėse ir zonose, kur e, problemų tikimybė yra didesnė. Ir e, mes turėtume tik tai rizikos vertinimo, kuris mus tenkintų tikėtis čia e, tema, apie kurią reikėtų daugiau pagalvoti. Aš nekalbu konkrečiai apie Ukrainą čia, kalbu apie sisteminę riziką, kuri dabar tapo žymiai iškesnė. Trečias e, pastebėjimas. Jūs turbūt labai aiškiai girdėjote operatorių nuomonės, ajata atstovų nuomonės kad jie patys savo operatoriams kelia labai griežtus reikalavimus vertinti riziką. Taip pat yra labai aišku, kad jeigu oro erdvė yra uždaryta, e, niekas neturi skraidyti kaip e, atstovas iš aviacijos sakė. Jeigu skristi galima tik jeigu rizikos lygis yra priimtinas, bet ar operatoriai dabar turi pakankamai informacijos, ar mes galime iš tiesų jiems padėti. Taigi dabar esame ES masto diskusijoje, ką mes galime padaryti. Patrick Key iš EASOS e, labai įdomių minčių išsakė, aš manau, mes visi turime apie tai pagalvoti ir pritariu ir Frank Brenner, Patriko E, minčiai, kad valstybėms narėms tenka prievalė, bet jos turi gauti geresnės informacijos apie saugos e, e, reikalavimus ir veiklos reikalavimus. Ajasa labai aiškiai pasakė, kokia informacija turi būti renkiama ir kaip ji turi būti platinama, bet ir AS ir tinklo operatorius gali tą informaciją platinti per saugos informacijos e, aplinkrašius, apie kuriuos Patrikas kalbėjo. Jeigu tą padarysime, priartėsime, sustiprinsime Europos e, oro linijų keleivių saugos lygį. Turime daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos sutelktų turimą kompetenciją ir žinias. Aš pabrėžiu, tai nėra ES kompetencijos rytis. Pirmininkai, jūs puikiai žinote, kad ES neturi uh, E, karinės e, veiklos srities. Mes nerenkame karinės žvalgybinės informacijos, bet e, valstybės narės visą tai turi ir jos dėl to turi skelbti atitinkamą informaciją. Turėtume reikalauti, kad būtų pateikiama papildoma informacija ir visoms Europos valstybėms, ES viduje ir už jos ribų, reikalo kontroliuojama zona ir už jos ribų. Ta turi daryti ir pavieni operatoriai. Ta informacija gali būti padary, panaudota uh, Eh, aš čia galvoju apie tas eh, tragiškas katastrofas, stengiantis eh, išvengti nereikalingos rizikos kurios kartais imasi operatoriai. Aš žinau, kad gali būti uždrausta skraidyti virš tam tikrų zonų, bet mes turėtume kiekvienos valstybės draudimą įvertinti atskirai pagal konkrečias aplinkybės. Dar vienas e, pastebėjimas, kuris iškilo kalbant iki, ir aš žinau, kad parlamentui tai rūpės, tai yra e, skaidrumas keleivių atžvilgių. Aš žinau, kad toks pasiūlymas skamba labai patraukliai, bet būkime atsargus. Jeigu iš anksto informuosime keleivius apie tai, per kur bus skrendama, kokios konfliktinės zonos bus praskristos, e, gali būti labai sudėtinga organizacinių požiūrių. Ir aš jau iš operatorių pusės iškart jaučiu e, priešišką nusiteikimą. E, negalima žinoti, kur, kur bus skrydis nukreiptas, kai žmogus perka bilietą. E, maršrutas gali būti pakeistas dėl labai rimtų priežasčių paskutinę minutę. Jeigu pradėsime skelbti informaciją apie maršrutą, tai e, nepadidinsime to maršruto skaidrumo. E, saugumo, atsiprašau. Galų galia, kas yra ta konfliktinė zona? Mes dar neturime konfliktinių zonų apibrėžimo ar sąrašo. Taigi ta tema yra labai delikati ir e, aš tik norėjau įvardinti kai kuriuos rizikos faktorius. E, ačiū pirmininkė už kantrybę ir aš nekalbėsiu labai ilgai, dabar suteiksiu progą klausimams. Ačiū. Jums irgi. Taigi periname prie koordinatorių pasisakymų, kiekvienam skiriamos keturios minutės, o po to, po tų klausimų mes e, suteiksime galimybę trims minutėms pasakyti ir kitiems kolegoms. Marijan Žan Marinesko apie, apie frakcijos vardu pasakys pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad surengėte šias diskusijas. Norėčiau padėkoti kalbėtojams kurie pateikė pristatymus. Mano pastaba štai kokia. Gavome daug informacijos apie tai, kas egzistuoja dabar, kalbant apie procedūras ir atsakomybę. Ir, man atrodo, per mažai nepakankamai buvo kalbama apie tai, ką reiktų padaryti, turint omenyje nelaimingus atsitikimus ir tą katastrofą, kuri įvyko Liepos mėnesį. Tai buvo labai rimta nelaimė. Ir tapo visiškai aišku, kad skrydžių saugumas yra bendra visų šioje pramonės srityje dirbančių bendrovių atsakomybė. Man atrodo, kad tas skrydis, tam skrydžiui nebuvo užtikrintas tinkamas saugumas ir galiausiai įvyko tragiškas incidentas. Tai yra pavyzdys, rodantis, kad ES Mums reikia koordinuoti veiksmus ES lygmenių, visą aviacijos veiklą Europoje. Deja, viskas daroma tik valstybių narių lygmenių, e, dėl to ir reikalingas bendras Europos dangus ir e, mano nuomonė čia reikia iškelti labai paprastą klausimą. Mes žinome, kas įvyko Tačiau prieš tą tragediją, tragedijos išvakarėse mes nematėme darnių koordinavimo veiksmų, kuriuos turėjo atlikti ES institucijos. Buvo daug informacijos iš Rusijos federacijos ir, ir Ukrainos ir dėl tos informacijos atsirado tam tikras informacijos konfliktas tarp to, ką pateikė Rusijos federacija ir Ukraina. Ir nebuvo labai aiškios, konkrečios informacijos, kurią būtų paskelbusi ES institu... paskelbusios ES institucijos. Tos informacijos nebuvo. Taigi, mano klausimas labai paprastas. Ką darysime ateityje? ką jūsų manimų reiktų daryti, kokie būtų jūsų pasiūlymai, pasiūlymai dėl teisėkuros procedūrinių veiksmų ir priemonių, kurių galėtume mintis ateityje, kad nevyktų daugiau tokių tragedijų. Yra labai svarbu, kad skrydžio keleivis žinotų, jog lėktuve yra saugus. Ar lėktuvas kristų virš Europos, Azijos ar Afrikos, jis turi žinoti, kad yra saugus ką jūs darote, kad būtų eliminuojama tokia rizika ateityje, ko galima artimesnėje ateityje. Valstybė, aišku, jūs teigite, valstybė ar valstybė narė yra atsakinga, jeigu ji yra eurokontrolės e, narė, ji yra atsakinga už skrydžio saugumą, tokios dabar, tokios dabar galioja procedūros. Ar jūs pateikėte informacijos apie tai, kad oro bendrovės turėtų, būti, e, turėtų elgtis atsargiau dėl to konflikto. Aš manau, kad jūs turite pateikti labai konkrečius pasiūlymus, ypač komisija tą turi padaryti, kad institucijos turėtų labai aiškę, gautų labai aiškę atsakomybę apie, to, apie tai, kaip yra renkama, derinama, lyginama informacija ir kad jos pagrindu būtų priimami labai aiškus sprendimai. Nes aš nelabai suprantu, kaip galima skristi virš konflikto zonos, o ponas Brene nurodė galybę, daugiau, galybę kitų maršrutų, kaip būtų galima išvengti konflikto zonos. Aš manau, netgi aukštai skrendant nereiktų, reiktų vengti tokių konflikto zonų. Taigi, kokie būtų jūsų pasiūlymai ateitie, kad išvengtumėme tokių dalykų. Ačiū. Dankeschön. Ačiū. Ponui Marinesku, Izmael Hertug. Ačiū, kolegos. Pirmiausia, tai, kas įvyko Liepos mėnesį, yra baisi katastrofa ir mes reiškiame užuojautą visiems tiems, kurie prarado artimuosius ir draugus. Turiu e, klausimą visiems kalbėtojams, bet gal pradėsiu nuo klausimo, kurį adresuočiau visiems, visiems, kurie galėtų ar norėtų sakyti šį klausimą. Po įvykio ir po katastrofos buvo sukurta ekspertų grupė, kuri turėjo paskelbti rezultatus rugsėjo mėnesį. Taigi, turėtų paskelbti rezultatus rugsėjo mėnesį. Taigi, norėčiau paklausti, kiek jūs dirbote kartu su tarptautinių ekspertų grupėmis ir kokiu pagrindu, kiek jūs su jais bendradarbiavote. Taip pat Eurocontrol, Brenė, JASA atstovams norėčiau štai ką pasakyti. Liepos pradžioje rytinės, rytinėme Alpių regione įvyko incidentas, kur antrailis radaras e, taikomas keleiviniams e, lėktuvams neveikė kaž, dėl kažkokios tai priežasties. Norėčiau paklausti, ar, ar ta informacija yra teisinga, kurią turiu, ir ar tiesa, kad MH17 lėktuvas irgi nebuvo pasiekiamas radaro, kuriam tai laikui dėl to, kad radaras neveikė tinkamai ir kas už tai yra atsakingas. Kodėl tas radaras neveikia taip pat. Liepos pradžioje, dar klausimas Eurocontrol. Oro erdvė virš rytų Ukrainos turėjo būti uždaryta. Tačiau panašu, kad ji buvo uždaryta tik tai aukštė iki 38 tūkstančių pėdų. O o, o, o lėktuvas skrido 33 tūkstančių pėdų aukštyje. Ar tai yra teisinga mano gauta informacija ar ne? Ačiū. Ačiū toliau ponas Vandalen, EKR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Šiandien mano gimtadienis pirmininkė. Ir džiaugiuosi tuo, kad galiu jį atšvesti. Bet 300 e, MH17 reiso keleivių niekada nebešves savo gimtadienių. Dėl to, kad beprotis, kuris turėjo raketų, šaudė jas į lėktuvą. Ir nežinodami, kad tai yra civilinis skrydis. 300 žmonių žuvo, 96, 196 buvo Olandai. Mano šalyje beveik visi pažįsta, ką nors, kas nukentėjo dėl tos lėktuvo katastrofos. Mums tai yra nacionalinė tragedija. Ir pirmininkė, matome, kad dabar kad neįmanoma atpažinti aukų palaikų, nes palaikų dar yra katastrofos vietoje, tačiau negalim, nėra suteikiama galimybė tą vietovę ištirti. Neįmanoma tinkamai ištirti tos nelaimės dėl to, kad nesuteikiama prieiga. E, žinoma, tas, ta katastrofa yra praradimas visoms šalims, kurių piliečiai buvo tame lėktuve ir tai yra civilinės aviacijos katastrofa. Praeitą savaitę Olandijos parlamentas svarstė šį klausimą. Mes buvome informuoti, kad Liepos 15, 16 ir 17 dienomis Malazijos avialinijos pateikė tokius pat skrydžių planus eurokontroliai. Liepos 17-ąją skrydžio planą patikrino eurokontrolė ir tai buvo toks pat skrydžio planas. Vienintelis pakeitimas buvo tai, kad e, jie turėjo skristi ne 350 aukštyje, bet 330 aukštyje dėl to, kad kažkas, kažkoks kitas lėktuvas naudosi tuo aukščiu. E, spaudoje pas, pasirodė pranešimų, kad Britų lėktuvas, vienas iš Britų lėktuvų Liepos 14 jau buvo apsisprendęs ne, neskristi virš tos teritorijos. Ar iš tikrųjų taip? Ar buvo nuspręsta neskristi virš tos teritorijos jau Liepos 14. Jei taip, kodėl ta informacija nebuvo pasidalinta su kitais e, e skrydžių valdytojais, kodėl nebuvo priimtas kitoks sprendimas. Kodėl Eurokontrolė e, leido British Airways e, avialiniai skristi kitaip ir ne, nesikreipė kitas oro linijas, ne, ne, neišsiaiškino, kodėl British Airways nusprendė pakeisti skrydžio maršrutą. Čia yra didžiulė spraga, sistemoje e, yra didžiulė spraga, kalbant apie informacijos e, sklaidą ir atrodo, kad vienos įmonės e, gauna geresnį informaciją nei kitos. Tik tai visiškas aiškumas padės mums išsiaiškinti, kas vyksta. Tik tai tokiu būdu užtikrinsime, kad informacija būtų dalyjamasi tinkamai ir laiku. Kaip jau sakiau, tie, kuriems nepasisekė ir kurie skrido tuo lėktuvu, niekada nebešves savo gimtadieniu, o atsakomybę už tai tikriausiai tenka kažkurioms iš čia esančių organizacijų šiandien. Ačiū ponė Vandalenai. Nežiūrint to, kad savo gimtadienio faktą pristatė tokia neigiamoje šviesoje, aš, jums, aš noriu Jūs pasveikinti ir palinkėti kuo geriausios kloties komiteto vardu. Toliau Alde frakcija, Gazina Meisner. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, turiu praktinį klausimą. Ar mes kaip komiteto nariai gausime skaidrių kopijas. Ta informacija būtų naudinga ne, ne tik seniems, bet ir naujiems komiteto nariams. Kol nepamiršau, norėjau to paprašyti. Pon, pone Breneri, jūs sakėte, kad skrydžių planai yra patvirtinami per trumpiausią įmanomą laiką. Noriu paminėti bendro dangaus iniciatyvą. Pagal tą iniciatyvą visi planai, skrydžių planai turėtų būti automatiškai tvirtinami. Jeigu tokia sistema jau galiotų, ta bendro dangaus sistema galiotų, ar tai reikštų, kad būtų užtikrintas geresnis koordinavimas, ar e, skrydžių, maršrutų ir oro erdvės sauga Europoje būtų didesnė. Aš suprantu, kad atsakomybė už atskiras rytis būtų sulieta į vieną vietą. E, Ar tai būtų naudinga? Dar vienas dalykas. Kai kalbame apie katastrofą Ukrainoje, kurios, kurioje daugelis žmonių žuvo, klausimas, kas atsako, kas yra atsakingas už tai, kad ši katastrofa įvyko. Visi dirbantys šioje srityje klausinėja, kas turėtų išmokėti kompensaciją. Ar skrydžio vadovas buvo atsakingas laivo kapitonas buvo, su lėktuvo kapitonas buvo štai atsakingas. Kad galėtume tą sprendimą priimti, turime turi, gauti visą susijusią informaciją. Buvo išsakyta mintis, kad valstybės narės yra už tai atsakingos, jos gali uždrausti skristi virš tam tikros teritorijos. Kodėl e, laivo to lėktuvo vadui buvo leista skristi virš konfliktinės zonas? E, Kažkas sako salėje, kad Putinas už tai atsakingas. Taip, Putinas irgi už tai atsakingas. ES Europoje atsako už aviacijos saugą Europoje. Noriu paklausti, ar ne per daug veikėjų yra šioje srityje, kurie yra už kažką atsakingi ir kurių veiklą reikia koordinuoti. Pone Boldvinai, noriu Jums atsakyti. Žinau, kad viskas nėra gerai suorganizuota. Daugelis institucijų, atsakingų struktūrų yra atsakingos už e, civilinės aviacijos saugą. Galbūt pilotus ir visus dirbančius šioje srityje reikėtų sujungti vieną bendrą tinklą. Galbūt tuo klausimu reiktų padirbėti. Dar vienas klausimas, kurį noriu išduoti. Kaip pasipriešinti teroristiniams aktams šiame kontekste, jei į, į dangų yra šaudomos raketos. Ar mes tiesiog nežinome apie tokias, tokius atvejus, ar, ar, ar mes nesuprantame, ką, koks yra toks, to, to, kokia čia yra rizika. ICAO e, yra civilinės aviacijos organizacija ir ji įkūrė e, darbo grupę šiems klausimams. Kodėl tik dabar? Ar anksčiau to, tai nebuvo būtina? Ir paskutinis klausimas. Ar kokiu mastu jūs esate, jūs turite galimybę gauti, prašyti informacijos iš žvalgybos e, agentūrų? Mes žinome, kad žvalgybos agentūros turi daug informacijos apie egzistuojančias grėsmes, e, apie e, grėsinčią riziką prie, prieš tai grėsmiai tam patreale. Ar ateityje galima tokią informaciją būtų rimta? Ačiū. Fine. Ačiū toliau GUE vardu Kilonin. Kiitoksia puheenjohtaja, vat asiantuntija. Ačiū pirmininkė. Dėkui ekspertos, mėly, ekspertai, mėly kolegos. E, tokie nenumatyti atvejai nelaimės visuomet yra apgailėtina. Ir gyvybių po faktų jau nebegalime išgelbėti. Būtų gerai, jeigu galėtumėm atsukti laiką ir padaryti tai, kas nebuvo padaryta. Išklausiusiu visko, kas šiandien buvo pasakyta, nesijaučiu įsitikinusi, kad e, turėdami tą informaciją galėsime pasakyti keleiviams, piliečiams, jų šeimoms, kad e, mūsų oro erdvės, mūsų aviacijos eismas e, vyksta saugiomis sąlygomis konfliktinėmis aplinkybėmis. Kaip konkrečiomis priemonėmis galime garantuoti, kad e, tokios avarijos niekada pasaulyje nebepasikartos? Kaip galime garantuoti, kad ir koks konfliktas pasaulyje bekiltų, mes sugebėsime užtikrinti keleivių saugą? Turime užtikrinti, kad nebūtų skrendama į nesaugias zonas. Čia mums reikia konkrečių veiksmų, kuriais galėtume įtikinti žmonės, kad tarptautinė oro erdvė yra saugi. Labai gaila, kad tokias diskusijas turime organizuoti e, post factum. Niekas negali pasakyti, kad mes tada neturėjome techninių priemonių, reikalingų įrengimų, sistemų, kurios būtų galėjusios išgelbėti žmonės iš sudėti, tokios sudėtingos e, padėties. Bet ar nėra taip, kad šiandien yra per daug operatorių, per daug instancijų, kurios viena kitą dubliuoja ir sunku apibriežti atsakomybę e, tokių nelaimių atvejais? Keliaiviai prašo konkrečių veiksmų ir konkrečių jų saugos garantijų. Čia reikia imti, imtis kažko konkretaus. Karimadėlį. Ačiū ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti mūsų komitetui už tai, kad organizuojamas toks pasikeitimas nuomonėmis ir tokie sustikimai su pareigūnais. Kodėl? Todėl, kad šiandien mūsų klausimas, mūsų siekis yra užtikrinti, kad tokios katastrofos nepasikartotų. MH17 katastrofa turėtų būti įvertinta taip, kad rytoj tokių nelaimių nebebūtų. Aš jūsų klausiausi labai atidžiai ir aš norėčiau pateikti jums keletą klausimų. Pirma, kaip yra įmanoma, kad e, žinodami Ukrainoje vykstančius e, įvykius mes e, leidome tokiai nelaimiai įvykti konfliktinėje zonoje? Kitas klausimas, kodėl Ukraina ir Rusija ne paskelbė įspėjimą apie pavojingumą. O jeigu paskelbė e, tą įspėjimą, tai kokia informacija buvo pateikta? Čia yra e, daug susijusių subjektų, daug susijusių instancijų, e, civilinės aviacijos organizacijos, valstybės narės, ESA, e visos tos organizacijos ir visi tie subjektai, ar jie iš tiesų labai akilai stebėjo padėtį Bet šiandiengi sakome, kad dažniausia pačios valstybės yra galų gale atsakingos už pavojingumo įvertinimą. Visi klausia, kas už ką atsakingas. Ir tai yra realus klausimas. Kas iš tiesų atsakingas? Mes e, nenubrėšime visos grandinės. Bet tikrasis klausimas, kurį turime atsakyti, kad tokios nelaimės nepasikartotų, yra kam pritaikyti sankcijas. Kaip pritaikyti sankcijas, kad e, tokios nelaimės nepasikartotų. Taigi, mano klausimas būtų toks, kokie yra jūsų planai? Ko, kaip numatote toliau konkrečiai dirbti po šios katastrofos? Jūs kaip tik dabar E, aš manau, jūs e, siekiate e, pažangos. Aš pati nesu juristė pagal išsilavinimą, bet aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate sustiprinti šios ryties koordinavimą, centralizavimą. Kaip jūs tai padarysite? Ar reikia, daryti, ar reikia sudaryti vienos ar kitos rušės sutartį su valstybėmis narėmis? prieš tai svečias e, kalbėjo, kad jo organizacija yra 44 valstybės narės. Kaip jūs ketinate su jomis dirbti? Ar jūs suteiksite įgaliojimus kokiai nors komisijai ar agentūrai, kuriai bus suteikta didesnė atsakomybė ir kuri turės tuo klausimu rūpintis? Aš galiu e, pasakyti, kad aš neteikiu jums pasiūlymą, aš tik teikiu klausimą. Ar jūs jau esate galvoję apie tokius konkrečius planus? klausimas e, šiandien e, kyla toks, ar mes išplėčiame esančių organizacijų įgaliojimus, ar tai tikrai būtina, aš nemanau. Koks darbo būdas šiandien yra tinkamiausias, kad diskusijos atneštų rezultatų? Ačiū. Vielen Dank. Und jetzt Peter Lundgren. Ačiū, e, Lundgren. Ačiū. Malazijos oro bendrovės skrydis MH17 ir jo katastrofa Donetsko zonoje rytų Ukrainoje Liepos mėnesį. E, apie šią katastrofą buvo daug konfliktuojančios informacijos ir JAV pateiktos informacijos ir teigiama, kad prorusiškos karinės pajėgos klaidingai es, nuš, nu, numušė šį lėktuvą. Po to buvo spados konferencija su gynybos ministru, buvo pateiktos fotografijos ir rodoma, kiek šis lėktuvas buvo panašus į tą karinį lėktuvą, kuriam buvo, į kurį buvo nusitaikyta. Mes tiksliai nieko nežinome apie juodą dėžę ir tikrai užtruko kur kas ilgiau nei kitais atvejais tokios informacijos gauti. Mes kalbame apie keleivių, Europos keleivių, kitų keleivių saugumą, taigi turime aiškiai ir tiesiai viską pasakyti tam, kad užtikrintumėme keleivių saugumą, bet kaip gauti informacijos ir kiek mes žinome apie tyrimų eigą. EASOS e, pažymoje perskaičiau, kad Ukrainos tyrimo biuras oficialiai paprašė EASOS paskirti ekspertą ir kad EASOS pareigūnas e, Liepos 21 dieną atskristų į Ukrainą, kad padėtų Niderlandų saugumo valdybos pareigūnams. ESA ir toliau rėmė Niderlandų saugumo tarybą. Mano kitas klausimas, kodėl tik ESA rodo paramą? Ji nedalyvauja tyrimų um, grupėje, kurioje dalyvauja Rusija, Junktinė karalystė, Italija, Indonezija, Ukraina. Taip pat mes sužinojome, kad ESA negavo jokios informacijos prieš katastrofą apie Ukrainos oro transporto paslaugų apribojimus. Kitas klausimas, kodėl ESA nesiekė tokios informacijos gauti, net jeigu žinojo apie karą Ukrainoje, jie laukė informacijos ir nesėmė jokių veiksmų, kokia buvo taikoma procedūra, ar tvirtinami maršrutai nepatikrinus informacijos gautos iš, iš skirtingų valstybių. Taip pat skaitėme, kad ESA vykdo visapusišką išskirtinę atsakomybę už orlaivius skrendančius Europoje. O kaip yra su kitomis bendrovėmis iš trečiųjų šalių? Ar ji irgi pasirūpina ES piliečių keleivių saugumu skraidančių kitų šalių oro bendrovių lėktuvais? Taip pat mes skaitome, kad ESA teikia saugumo informaciją ir pateikia rekomendacijas apie, per savo biuletenius. Uh, ir kad kreipėsi bendrai į aviacijos bendruomenę. Dar vienas dalykas, e, kaip keleiviai gauna informacijos apie savo maršruto saugumą. Europos piliečiai labai daug pinigų skiria esai. Dar vienas klausimas. Kaip, realiai, kiek realiai kontroliuojamas keleivių saugumas, ar ESA yra būtina keleiviams, o gal būtų geriau, jeigu valstybės narės uh, saugumo valdymą pasiliktų savo ir nereiktų čia tam skirti papildomai kaštų ir išlaikyti esos. Ačiū. Dabar prieš suteikdama žodį pasakyti kit, kit, suteikdama žodį pasakyti kitiems komiteto nariams, aš dar dabar suteiksiu galimybę prelegentams atsakyti į užduotus klausimus. Prašau, tą pačią tvarką. Ačiū. Ačiū už klausimus ir pasisakymus. Kalbant apie bendrą Europos dangų, pradėsiu nuo šios minties, ką toliau ketiname daryti. Esame įsitikinę, kad galime toliau siekti pažangos šiame projekte, optimaliai panaudojant maršrutų žemėlapį. Ir mes optimizuojame uh, sistemą ir bandome optimaliai pritaikyti įvairių maršrutų ilgius, bet aišku, ketiname nuveikti dar daugiau tolimesniuose žingsniuose, kuriuos siūlo Europos parlamentas. Taigi, kaip sakiau, aš laukiu ir tolesnės paramos, parlamento paramos mūsų tolesniuose veiksmuose, siekiant optimizuoti maršrutus ir vengti susiskaldimo. Dabar kitas klausimas, kodėl Eurocontrol patvirtino skrydžio planą. Eurocontrol patikrina visus skrydžių planus, kurie išduodami Europoje, iš Europos į Europą ir per Europą. Patikrina, ar tie planai yra suderinti su paskelbim, paskelbimo pagrindu. Salvatorė paaiškino, kas tai yra. Tai yra ta notum sistema, kai valstybės atidaro, uždaro ar apriboja savo oro erdves. Malazijos lėktuvo skrydis buvo numatytas tuo maršrutu ir aukštis, kuris buvo pasirinktas, nepateko į apribotą e, oro zoną. Žemesni skrydžiai buvo už, už, žemiau vykti skrydžius buvo uždrausta Ukrainoje, o to aukščio skrydis buvo leistinas. Uh, Gavus informaciją apie Ukrainos primtą sprendimą, apie tai, kad to aukščio skrydis buvo, buvo tinkamas, tai buvo skaidri visiems pateikta informacija. Problema ta, kad tokie uždarimai ar oro erdvės apribojimai turi tam tikrą pagrindą. Taigi valstybei nariai, nariai yra, gali būti pateikiama informacija apie tai, kodėl dalis zonos yra atvira ar neatvira. Ir ta pamatinė informacija apie tai, ką kalbėjo ir Patriky yra teikiama individualių pagrindų per bendradarbiavimo susitarimus ar individualių susitarimų su viena ar kita valstybė narė. Tačiau tokia informacija nėra teikiama bendrų pagrindų, nėra visuomet yra skelbiama. Taigi įdomu būtų pasiaiškinti, kaip Ukrainos atitinkamos tarnybos, kodėl nus, uždarė oro erdvę tik tai iki tam tikro aukščio Taigi būtent dėl tos informacijos ir buvo atliktas rizikos vertinimas ir buvo padaryta išvada ir ICAO ir darbo grupė, aš manau, kad greitai pateiks savo darbo išvadas ir tada mes galėsime toliau pažiūrėti, kaip tai, kokios tai turės įtakos Europai ir ką reiktų toliau daryti. Dabar kitas klausimas dėl dalymos informacija. Valstybės narės privalo gauti tą informaciją ir vertinant riziką tą informaciją turi gauti ir mes taip pat norime, kad būtų patikima pamatinė informacija siekianti įvertinti, ar suderinta yra ta informacija. Ir Aišku, dabar reikia tobulinti tą sistemą ateityje, mes turime pasimokyti iš tos situacijos ir nepalikti to nuo šalyje. Taigi pamatinės tos informacijos dalymasis yra labai svarbus taip pat. Kaip sakiau, tai yra Eurokontrol civilinė, civilinės aviacijos e, organizacija, karinės informacijos mes gauname iš valstybių narių, tačiau tai, jie neprivalo jos pateikti. Galbūt, jeigu ta informacija būtų privaloma, tai būtų irgi variantas. Uh, ta informacija turėtų būti vieš, viešai skelbiama, bet tai yra jautri karinė informacija ir galbūt valstybės bent jau privalėtų tuomet e, tam tikram ratui pareigūnų teikti tą informaciją. Mes irgi toje darbo grupėje apie tokią galimybę kalbamės. Ačiū. Vistas. Toliau ponas Salvatore. Šakitano. Ačiū pirmininkė, aš atsakysiu kiekvienos užduotus klausimus, kurias uždavė komiteto nariai. Visų pirma, civilinė aviacija savo esme yra tarptautinė veikla. Ji neapsiriboja viena valstybė ar vienu regionu. Tai yra mm, globaliai susijęs reiškinys. Ir todėl bet kokios iniciatyvos, kurių imamasi po šių įvykių, turėtų būti labai kruopšiai koordinuojamos tarpusavyje. Tai yra reikia pabrėžti, kad IKAO e, reaguodama į šią katastrofą, dar kartą pabrėžiu, svarbu, kad visos iniciatyvos, kurios e, atsiranda po šio įvykio, neapsiribotų regionu, nes tai gali sukurti daug, daugiau problemų, užtikrinant reikalingą paramą Europos transportui. ICAO įkūrė darbo grupę, kad išspręstų silpnąją problemos vietą, tai informacijos klaidą. Savo pasisakymą aš akcentavau valstybių narių atsakomybę. Apie tai kalbėjo Matthew, ponas Matthew Baldwin, taip pat minėjo, kad kai kurios valstybės negalėjo įvykdyti joms numatytų įsipareigojimų dėl kai kurių priežasčių. Pavyzdžiui, galbūt dėl to, kad neturėjo informacijos, gal yra ir kitų paaiškinimų, gal buvo neteisingai vertinta turima informacija. Ir vienas svarbiausių klausimų, kuriais užsima ICAO, tai platformos sukūrimas. Mes paliekame atsakomybės paskirstimą tokį, koks jis yra, nieko nekeičiame. Noriu pabrėžti, kad kai kurie ICAO tarybos nariai neseniai pasiūlė pakeitimus Čikagos konvencijai. Tai, tai būtų labai ilgas procesas, labai užtruktų, bet tai neišspręstų svarbiausios problemos. Atsakomybė už paslaugas ir informaciją apie orą erdvę. Atsakomybė už tai lieka valstybėms narėms. Bet jeigu yra informacijos kurios atžvilgių valstybė narė turi priimti sprendimą arba yra informacija iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, žvalgybos agentūrų. Ta informacija reikėtų dalintis tai globa, globa, globalinėje platformoje. Būtent tokia, tokios užduoties ėmėsi ICAO. Ir iki pasaulio, atsiprašau, iki spalio pabaigos tikimės pateikti pasiūlymą dėl tokios platformos sukūrimo. Kitas klausimas. E, tai informacija teikiama keleiviams. Manau, kad svarbiausia informacija, kurią, informa, kurią sistema turėtų skleisti, yra, kad sistema yra saugi. Ir komiteto nariai puikiai žino, kad 2013-aisiais 300 daugiau nei 3 milijardai keleivių skraidė visame pasaulyje ir 2013 ne, buvo mažiausias istorija katastrofų skaičius, jokių katastrofų Europoje nebuvo. Taigi iš principo sistema yra saugi. Veiksmų reikia imtis tarptautiniu mastu. Man atrodo, kad mes neturėtume veikti tak, kryptimi, kad keleiviai turėtų galimybę apsispręsti prieš skrisdami, e, apsisprę, bandydami nuspręsti, ar skrydis yra saugus ar ne. Man atrodo, kad toks pas, toks kelias netitiktų sistemos nuosaikios raidos. Žinia, kurią turi gauti keleivis, yra tai, kad visa sistema yra saugi ir kad reikia tik tai išspręsti kai kurias silpnasias jos vietas. Uh, Noriu atsakyti į vieną išsakytą pastabą dėl koordinavimo Europoje ir dėl to, ar nėra per daug tuo užsimančių institucijų ir ar ne dėl to įvyko katastrofa. Tai, tai reiktų visiškai atmesti. Europos sistema yra gana sudėtinga dėl ES institucijų sąrangos, bet informacija ir užduotis paskirstytos Europos organizacijoms šioje srityje yra aiški ir tuo pagrindu nelaimė dėl to tikrai negalėjo kilti. Tuo baigsiu pirmininkė. Ačiū. Toliau pana Čankarla Buono. Ačiū pirmininkė, nors konkrečių klausimų nebuvo pateiktą ajatai, aš noriu pakomentuoti kai kuriuos komentarus. Visų pirma, dėl susiskaldimo ir dubliavimosi. Deja, dubliavimasis ar e, susiskaldimas nėra saugumo draugai. Vieno dangaus projektas galėtų užtikrinti, kad ši jau labai saugi sistema, kaip ką tik sakė kolega Salvatorė, taptų dar saugesnė. Nes taip išvengtume nereikalingo užduočių dubliavimo ir užtikrintume sklandų informacijos srautą ir procedūras. Mes tikrai palaikome šį projektą ir tikimės, kad parlamentas su kitais įstatymų leidėjais Europoje padarys viską, kad, tas, kad to projekto pažanga vyktų kiek įmanoma sparčiau. Toliau dėl katastrofos priežasčių. Buvo minėta, kad vyksta oficialus tyrimas. Tas tyrimas pradėtas vadovaujant Olandijos nacionaliniai transporto valdybai. Tai vyksta remiantis į ką organizacijos įstatų 13 priedų. Noriu jūs uh, jums priminti, kad to tyrimo tikslas ne, yra neapkaltinti ką nors, bet išsiaiškinti e, tos nelaimės priežastis ir užkardyti kelią tokioms nelaimėms ateityje. Žinome, kad tyrimui kliūtis kelia e, tai, kad nėra prieigos prie katastrofos vietos. Turime užtikrinti, kad tyrėjai, kuriems patikėta užduotis išsiaiškinti, kas sukėlė nelaimę, turi galimybę išsiaiškinti, kaip viskas vyko ir kas įvyko ir kad jie e, atliks laiku tinkamą tyrimą. Ačiū. Petriky. Ačiū, ponas Petriky. Ačiū, ponė pirmininkė. Ta tema labai sudėtinga. Ir kaip Matijų ką tik sakė, mes turėtume nuolat pabrėžti kad valstybė iš tiesų yra atsakinga už jos oro erdvės saugos užtikrinimą. Ir e, avialinijos e, atitinkama bendruomenė turi būti nuolat informuojama apie oro erdvės pavojingumą. Lygiai taip pat turi būti teikiama informacija e, orlaivių ekipažams. Tačiau kartais valstybės rizika vertina kitaip negu kitos šalis. Ir apie tai rašome jums pateiktame briefinge. Ukrainos atveju balandžio mėnesį, kaip žinote, prijungus e, Krymą prie Rusijos, Rusija paskelbė nuo tam pranešimą, kuriame buvo sakoma, kad nuo šiandien Krymo erdvė yra Rusijos oro erdvė. Greta Ukraina paskelbė tokį pat pareiškimą, kuriame buvo sakoma, kad tai išlieka mūsų oro erdvė. Todėl iškilo pavojus, kad e, orlaivis įskrendantis į tą zoną net nežinojo, su kuria e, oro eismo kontrolės e, agentūra susisiekti. Mūsų organizacija nusintė laiškus toms valstybėms, sakydama, kad tai yra labai pavojinga ir informavome kitų valstybių operatorius, kad tai yra labai pavojinga ir pasiūlėme neskristi per tą zoną. Jūsų tinklo valdytojai įgyvendino visas reikalingas priemonės, kad ta oro erdvė būtų uždaryta, o EASA paskelbė saugos informacijos e, aplinkrašti, kuris e, dabar yra visiems žinomas. Norėčiau pasakyti, kad e, po mėnesio ar po dviejų mėnesių EASA gavo Ukrainos civilinės aviacijos administracijos laišką, kuriame buvo sakoma, kad dabar šioje oro erdvėje galima e, atverti kai kuriuos maršrutus. Mes patys vertinome, kad tie maršrutai išlieka nesaugus, todėl mes saugos rekomendacijas neskristi tą oro erdvę išlaikėme. Vadinasi, kad galų gale svarbiausias e, visų problemų sprendimas yra informacija ir keitimasis informacija, tos informacijos e, kokybė Mes žinome šią sritį, mes suprantame oro eismo kontrolės e, subtilybės ir žinome, kad Ukrainos e, vertinimas šiuo atveju nebuvo pats patikimiausias. Pastarosiomis savaitėmis mes keletą kartų e, Sirijos, Libijos, Afganistano, Irako e, valstybių gavome pranešimus nuo tam, kuriuose buvo, kuriuose turėjo būti sakoma, kad oro erdvė yra pavojinga. Bet amerikiečiai patys savo ruoštų įspėjo avelinės, savo avelinės, kad amerikiečių orlaiviai neskristų virš šių, šių zonų. Tai rodo, kokia sudėtinga šis rytis. Galų gale mums reikia geriau keistis informaciją Europos lygmenių, bet taip pat ir pasauliniu mastu Mes žinome, kad IKAO priklauso ir Rusija, ir Afganistanas, ir Irakas. Visos to šalis yra narės. Ta organizacija yra tarp vyriausybinė. Joje priimami vienbalsiai sprendimai. Taigi yra tam tikrų apribojimų iškylančių tokioje aplinkoje ir mes, ne viską galime, ir mes tą viską su, suprantame. O čia Europoje galime rasti bendrą keitimos informacijos mechanizmą Ir galbūt galėtume taip pat informacijos kodavimo principus rasti. Vien tik keistis informacija nepakanka, reikia tą informaciją koduoti ir turbūt tai yra sudėtingesnioji dalis. Buvo pateikta klausimų dėl to, kad yra per daug instancijų, per daug e, atsakomybę nešančių organizacijų. Iš tiesų, tų e, veikėjų instancijų Europoje yra per daug, 28 valstybės narės, 28 oro navigacijos paslaugų tiekėjai, jau tai sukuria e, tą sudėtingumą. Tačiau, kaip Salvatorė sakė, visų, vaidmų, visų instancijų vaidmuo yra labai aiškiai apibrieštas. Aš manau, mes galime pirmiausia pasirūpinti informacijos rautais tarp skirtingų instancijų. Uh, Kai buvo rengiamas teisėkurinis pasiūlymas, buvo pateikta viena mintis dėl bendro Europos dangaus 2+. Ir sakoma buvo, kad būtina keistis geriau informacija, negu kad yra daroma dabar. Buvo pateiktas klausimas dėl radarų e, interferencijų. Iš tiesų, tokių trukdžių yra užfiksuota, tačiau iš ties, iš ties jie visai nebuvo susijęs su Ukraina. Be to, e, tos interferencijos buvo užfiksuotos birželio pradžioje. Šių dviejų įvykių nereikėtų susijęti. Apie tai, kokį vaidmenį mes atliekame e, tyriant katastrofas. ES teisės aktai tai labai tiksliai nustato. Mes esame stebėtojai, mes remiame, mes e, du tyrėjus, e, kurie yra e, atitinkamo orlaivio specialistai, siunčiame ir mūsų atsakomybė yra labai aiški. Bet pagrindinė atsakomybės našta tenka valstybėms. Šiuo konkrečiu atveju Olandijos avarijų tyrimo tarnyba buvo atsakinga. Mes neturime teisės keistis informaciją nei su viena organizacija, jeigu Olandijos atitinkama tarnyba nenusprendžia to padaryti. Taigi neturime teisės skleisti informacijos apie vykstantį tyrimą. Na, o kalbant apie sprendimus, nėra taip jau sudėtinga. Nereikia daug milijonų kainuojančių sistemų dėkti, kad galėtume geriau keistis informaciją tarp suinteresuotų subjektų. Svarbu rasti tinkamiausius vektorius, procesus, kad būtų konfidenciali ir nekonfidenciali informacija e, suteikiama ir mes žinotume, kurie, kiek, kokiu mastu galima keistis informacija, kiek mes norime įtraukti karinę žvalgybą ir kaip tas turi būti padaryta. Tai yra įmanoma nuveikti. Diskusijos jau prasidėjo Europos, su ES karinėmis tarnybomis tą temą. Aš manau, kad reikia institucijų, ES institucijų paramos, kad būtų sukurtas geresnis keitimos informacijų mechanizmas. Aš esu tikras, kad e, Eurocontrol, EASA ir valstybės narės galės bendradarbiauti, kad užtikrintų geresnius informacijos rautus negu šiandien. Ačiū. Ačiū. Ponas Voltin, labai trumpai. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, ta e, diskusija labai įdomi ir e, konstruktyvi. Aš pats susilaukiu labai daug raginimų nurodyti, kas atsakingas Galiu tik pabrėžti, kad akivaizdu, jog pirminė atsakomybė už šią baisę nelaimę tenka tiems, kurie paleido tą raketą į nekaltą civilinį e, lėktuvą. Kaip komisijos vicepirmininkas Kalas iškart po katastrofos sakė, tie, kurie įvykdė šį baisų nusikaltimą, turi būti patraukti baudžiamojom atsakomybėn. Ir kad ir ką mes čia kalbėtume apie mūsų sistemų koregavimus ir panašiai, mes negalime pamiršti šio esminio fakto. Kaip Patrikas sakė, šis rytis yra labai sudėtinga. Ypač kai kalbam apie tai, ką mes reguliuojame, kaip reguliuojame, bet to suprantame, kad atsakomybę reikia apsimti platesnė prasme. Mes atitinkamos valdžios instancijos turime būti pasirengusios e, reaguoti greitai ir peržiūrėti, kaip mes dirbame ir kaip galime aiškiau apibriežti regulia, reguliuotojų atsakomybę. Informavimo sistemos turi veikti gerai ir turime stengtis optimalių rezultatų. Ir Salvador ir Patrikas sakė, kad pagrindinė atsakomybė yra aiškiai apibriešta Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad turime būti pasirengę daryti viską, kas įmanoma, kad informacijos rautai cirkuliuotų gerai. Jeigu prireiks po diskusijų su jumis, mes galėsime peržiūrėti tinkamas e, atitinkamų instancijų atsakomybę ir galbūt pakoreguoti jų vaidmenį, būtent kaip e, kai kurie iš jūsų prašėte, galbūt galima kai kurias E, kai kurių instancijų vaidmens apibrėžimu sumažinti riziką ar visiškai ją panaikinti. Taigi mes ir kalbam apie komisijos, Eurokontrolė, ASOS, e, kitų instancijų vaidmuo yra labai svarbus, todėl mes e, ir stengiamės visus įtraukti, kad e, būtų pasiekti geresni rezultatai. Paskutinis pastebėjimas. Visi bando mums daryti spaudimą, kad duotume atsakymų. Bet aš raginu visus neskubėti darant išvadas. Ir raginu visus išvengti visokiausių internetinių samokslų teorijų. Dar vienas e, pastebėjimas pirmininkė dėl dabar e, Olandijos saugos valdybos vykdomo tyrimo. Kaip Eta aiškiai pasakė, E, ir toliau e, rimta problema išlieka prieiga prie e, katastrofos vietos. Jungtinės karalystės oro katastrofų, aviacijos katastrofų tyrimo biuras prisidėjęs prie to tyrimo. Olandijos valdyba rengia pre, ir per artimiausias savaitės pateiks preliminarias išvadas Bet vėlgi grįžtant prie atskaitomybės ir atsakomybės, norėčiau pasakyti, kad Olandijos prokuratura jau pradėjo e, baudžiamąjį tyrimą pagal nacionalinę jurisdikciją, kad nustatytų atsakinguosius už šiuos e, nusikaltimus. Kitos valstybės tą patį daro. Reikia bendradarbiavimo tarp šalių ir Eurojust organizavo jau pirmąjį tarptautinį susitikimą 2014 e, m. Liepos 20 d. Hagoje. Visai liekalbėjusiųjų e, minėjo bendro Europos dangaus projektus. Be abejo, esame labai dėkingi Europos parlamentui už paramą šiam projektui ir e, labai didelė pagunda kyla išvesti analogijas. Jeigu būtų bū egzistavęs bendras Europos dangus, galbūt tokia rizika, tokios katastrofos būtų būsios išvengtos. Bet turime suprasti, kad ši katastrofa įvyko Ukrainoje, tai jau neįeitų į bendrą Europos dangų ir jo jurisdikciją. Net jeigu e, mes būtume turėję tokį projektą, e, tokia nelaimė turbūt nebūtų būsi išvengta. E, Nepaisant to, aš sakau, kad mes turime toliau skatinti bendro Europos dangaus projektą, jis padės sustiprinti saugumą Europoje, yra daug kitų priežasčių, kodėl jis būtų naudingas, tačiau mes negalime jo susijęti su šia katastrofa. Prieš suteikdama žodį kitiems komiteto nariams, norėčiau paklausti, ar tie, kurie uždavė klausimus, turi dar papildomų klausimų, ar nori šį beitą pasiaiškinti, jeigu taip, tai labai trumpai, ponas Vandalinas. Uh, Taip, pirmininkė, ačiū labai už tokią galimybę, nes vienu metu pamačiau, kad tikrai reiks vėl e, paprašyti žodžių dėl vedimo tvarkos. Aš uždaviau labai e, konkretų klausimą, būtent kaip čia taip atsitiko, kad kad aviacijos bendrovės, įskaitant British Airways bendrovę, gavo informacijos Liepos 14 dieną ir tai tos informacijos pagrindų tuo maršrutu virš Ukrainos nesinaudojo nuo tos dienos. Ar kas nors galėtų man atsakyti į klausimą, ar tai buvo įmanoma dėl to, kad vyksta tyrimas ar kaip, bet man atrodo, kad kai kurios aviacijos bendrovės gavo daugiau informacijos, geresnės nei kitos. Kitos gavo informacijos ir dėl to keitė maršrutą. Galbūt kažkas galėtų man atsakyti į šį klausimą. Ačiū. Daug kas buvo pasakyta apie daug įdomių dalykų buvo papasakota, bet aš norėčiau grįžti prie to klausimo, kuriuo, kurį uždaviau. Aš iš faktiškai penkis net klausimus uždaviau, tačiau į vieną iš jų nebuvo atsakyta. Aš klausiau, ar tiesa, kad Liepos pradžioje rytinėme Alpių regione buvo trikdžių skrydžio saugumui. Būtent tikėtina, kad taip atsitiko dėl to, jog buvo prarasta informacija apie skrydį ir nebuvo gauta informacijos apie Austrijos e, aviakompanijos vykdomo lėktuv, vykdomą lėktuvo skrydį. Tiesiog buvo, nebuvo gauta informacija dėl to, kad vyko NATO pratybos Vengrijoje. Ir galbūt dėl tų pratybų buvo atjungti tam tikri radarai, tam tikri aparatai. Taigi labai svarbu būtų apie tai sužinoti, kad ateityje būtų į tai atsižvelgta. Ačiū, panas Marinesku. Pirmininkė, ačiū kolegoms už atsakymus, bet aš noriu irgi pakartot savo klausimą. Ata minėjo apie darbo grupę, kuri įvertins informacijos mainų situaciją ponas Ky irgi minėjo šį svarbų e, aspektą apie keitimas informaciją. Mano klausimas skiriamas komisijai. Ar jūs ketinate imtis ko nors ateityje, bandant įvertinti tai, kas įvyko ir ar bus pateiktas pasiūlymas, ką reiktų keisti ES teisės aktuose? Kągi dėkoju. E, dar ponia Maisner už tos papildomą klausimą labai trumpai. Taip, aš irgi norėčiau paklausti apie žvalgybos tarnybas. Ar ten buvo gauta informacijos? Jūs kalbėjote apie karinę informaciją. Tas, tai ne tas pats, kas žvalgybinė informacija. Žvalgybinės informacijos tarnybų jūs buvote gavę informacijos. Puiku, kas atsakys į pono Vandalino klausimą. Ačiū, pirmininkė. Gal aš galiu dar kelis sakinius pridurti prie to, ką sakė panas Ky. Mes galime patvirtinti, kad bir, bir, birželio pradžioje buvo problemų su radarais, ne tik Austrijos teritorijoje, bet ir keliose kaiminėse valstybėse, tai buvo birželio pradžioje, konkrečiai birželio 50 dienomis ir tai niekaip nėra susijęs su MH17 skrydžiu, kuris buvo visai kitur ir visai kitų laikų ir tai nebuvo susijęs su radaro nesklandumais. Techniškai mes tyriame dabar, kas atsitiko ir kodėl tie radarai strigo. Labai artimai bendradarbiaujame su visomis organizacijomis, kurios matė tą situaciją. Tai yra oro navigacijos paslaugų teikėjai Austrijoje ir kaiminėse šalyse. Bandome išsiaiškinti, kas atsitiko toje zonoje. Tai yra techninio pobūdžio tyrimas, kuris vis dar vyksta. Mes pradžioje turėjome įtarimų, kad galbūt tai gali būti susijęs su karinėmis pratybomis, tačiau kol kas negalime to patvirtinti ir vis dar techniškai vertiname, bendradarbiaudami su ESA, kas atsitiko ir kokios gali būti konkrečios priežastys. Tai visiškai nesusijęs su MH17, tai yra ir, ir datos nesutampa ir vietovė. Dabar dėl British Airways e, klausimo kaip jau rodžiau, yra įvairių variantų. British Airways kompanija nusprendė pasirinkti kitą maršrutą nei Malazijos aviakompanija tuo metu. Ir e, pasirinko atvirą maršrutą, kaip e, nurodė Ukrainos atitinkamos institucijos. Europoje yra 30 tūkstančių skrydžių vykdoma kasdieną ir kiekvienas tas skrydis dėl vienos ar kitos priežasties, e, kurias įvardijau aš ir mano kolega, gali bendroje pasirinkti vieną ar kitą maršrutą. Ir dėl kokios priežasties pasirinktas buvo vienas ar kitas maršrutas, nėra žinoma visiems dalyviams. Galbūt dėl e, vilkinimo ar panašiai. Dėl karinės ir žvalgybinės informacijos. Čia yra jautrus klausimas, kaip aš ir sakiau, iš dalies uh, informacija yra dalyjamasi ir ji yra naudojama, tačiau tik iš dalies. Ir tai man dėl to yra neramu, jeigu norime gerinti situaciją bendrai ir mes Europoje norime dar žengti papildomą žingsnį ir paprašyti, kad valstybės narės dalintųsi. Tokia informacija tai būtų žingsnis į priekį ir aš matau, kad ir kiti kolegos tam pritarė. Ačiū. So, jetzt kommen wir zu den anderen Fragen. Ich habe... Dabar kas atsakys į kitą klausimą? Dabar yra dar klausimas, atsiprašau, ponia Foster, Deli Silė de Grandes yra užsirašęs rašė, ar dar būtų norinčių užduoti klausimus? Tuomet skiriu tris minutės kiekvienam kalbėtojui. Ponas Bach pirmasis. Pone Foster pirmoji. Ačiū pirmininkė. Ar ne mano eilė dabar? Atsiprašau. Ponas Bach e, užleidžia vietą poniai. Ar valandą kalbėsime apie tai, kas pirmas pasisakys? Prašau. Atsiprašau, aš neišgirdau tiesiog e, savo pavardės. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad turime padėkoti tiem žmonėms, kurie šiandien atvyko iš įvairių agentūrų ir komisijos atstovui. Aš manau, kad labai aiškiai galėčiau įvardinti teroristo, teroristinio išpolio padarinius e, ir Piteris Vandalinas mūsų visų vardų tai pasakė, nes kalba eina apie padarinius. Ir aš norėčiau grįžti prie to įvykio, nes aš pati, kaip puikiai žinote, tai yra mano pramonė. Oro bendrovių pramonė yra man labai artima, nes aš daug praleidau ten savo gyvenimo. Uh, Ir kas kart, kai sėdė į lėktuvą, tiksliai nežiniai, kurie, per kurias zonas reiks skris, nes visiškai pasitikė tuo, ką tau pateikia atitinkamos tarnybos, žvalgybos tarnybos ir panašiai. Ir tai yra visiškai ties, teisinga ir aš manau, kad tai yra saugiausias transportas, vis dar saugiausias mūsų planetoje. Tačiau e, pasaulis pasikeitė ir aš prisimenu Lockerbie 707 lėktuvą, kurį susprogdino žmogus e, turėjęs su savimi bombą ir Junktinės karalystės tie tyrėjai dabar irgi prisideda tyriant Malazijos lėktuvo katastrofos priežastis. Tai buvo irgi baisi teroristinė, teroristinis išpolis. Taigi mes bandėme viską sutvarkyti ir teisės aktų pagalba, bandėme numatyti saugumo priemonės, tikrinome krovinius ir panašiai. Daug kas pagerėjo tose srityse, tačiau praėjus 13 metų dabar turime kitą katastrofą, buvo kita katastrofa 9.11 ir tai buvo savižudžiai. Mes to irgi buvome nenumatę pramonėje šioje Ir tada teko šiame parlamente, aš kaip sikis buvau pranešėję, mes bandėme išspręsti saugumo problemas oro uostose ir numatėme papildomas saugumo priemonės. Ir tikrai teko sumokėti už tai labai didžiulę kainą. O dabar štai šis išpolis ir aš nemanau, kad kas, kas nors galėjo numatyti tokį įvykį kažin ar buvo galima numatyti, kad civilinis lėktuvas bus štai taip numuštas. Aš manau, kad kaltė tenka absoliučiai tik tai Rusijos administracijai. Mes galime čia vieni kitus kaltinti, tačiau tuo nieko nepasieksime. Taigi aš manau, kad tai yra visiškai Rusijos atitinkamų tarnybų atsakomybė. Ir aš nemanau, kad buvo padaryta klaidų renkantis planu, skrydžio planus ar maršrutus, nes e, atlikamas tyra, tyrimas ir tada komerciniai lėktuvai skrenda. Ne, ne tik Malazijos lėktuvas, Virgin lėktuvas irgi skrido tuo pačiu maršrutu, KLM lėktuvas skrido irgi tuo pačiu maršrutu. Taigi aš tiesiog noriu sugrįžti prie to kokia yra situacija ir ko mes siekiame iš, klaus, iš tokio klausimo. Ir aš manau, kad du dalykai buvo pasakyti ir aš tikiuosi, kad jie bus naudingi ir šis komitetas jiems pritars. Tai yra būtent bendravimas, kaip jūs sakėte, yra labai svarbus. Mes ir jūs pasikliaunate žvalgybinę, kontražvalgybinę, karinę, civilinę informaciją. Ir jeigu jūs teigiate, kad jūsų manimų, jūsų organizacijos manimų čia būtų galima šį beitą pagerinti, mes tikrai tam pritarsime ir reikia padaryti viską, kas įmanoma tarptautiniu lygmeniu. Aš, pirmininkė, nemanau, kad tai tik ES klausimas, nes turime susitarti visame pasaulyje dėl to, kaip elgsimės ateityje. Ir galutinė mano mintis, mes bandome sukurti bendrą Europos dangų ir Cezar projektas. Čia reikalinga daugiau politinės valios, kad žmonės, kurie e, tvarko oro erdvę, suprastų, kad jie visi kartu, o ne visi pavieniui. Ir dėl Cezar irgi tai yra šio šimtmečio technologija, kuri yra labai novatoriška, ji pagerins sistemas ir padės tiems, kurie dirba su saugumu oro erdve ar žvalgyba ar panašiai. Taigi čia tik kelios mintys ir aš manau, kad buvo naudingi šie klausimai. Norėčiau dar kartą padėkoti tiems, kurie šiandien atvyko ir paaiškino koks yra jų vaidmuo. Ačiū už jų bendradarbiavimą. Dėkoju. Bach. Ponas Bach toliau. Ačiū, pirmininkė. Pritariu ponios Foster baigėmiesiems žodžiams. Iš tikrųjų būtų naudinga tą planą įgyvendinti. Turiu keletą konkrečių klausimų. Visų pirma, kaip ateityje elgsime su konfliktų draskomais regionais. Uh, Buvo daug kartų akcentuota, kad valstybių narių turima informacija yra mūsų pagrindinis šaltinis. Tačiau e, apie konfliktinius regionus negali tikėtis turėti patikimos informacijos. Situacija vietoje, Ukrainoje ir kitur yra svarbiausias dalykas. Kas ateityje nuspręs? Uh, ar e, priims sprendimą tuo klausimu atvirame posėdėje ar uždarame posėdėje ir pasakys, kad skrydį tam tikrame aukštyje yra nesaugu. Kitas dalykas - rizikos vertinimas. Vienoje iš parodytų skaidrių pamatėme, kad skrydžiai gali būti vykdomi, jei rizika įvertinama kaip priimtina. Kas tai nusprendžia? Man tokia, kokia konkreti rizika yra priimtina, o mano partneriui ne. Pavyzdžiui, dėl to, kad aš manau, kad tai susiję su ekonominiais aspektais. Ir dar vienas labai konkretus klausimas. Jūs sakote, kad, kad, kad rengiate rekomendaciją, bet ar ji bus saistanti? Rekomendacija juk nėra draudimas. Jei parengiama rekomendacija, ar jūs galite patikinti, kad šimtų procentų tos rekomendacijos yra vykdomas, ar, ar, ar jų vykdymas yra e, abejotinas. Toliau ponas. Pirmininkė, mūsų diskusija turėtų skirti dėmesio dar vienam klausimui Buvo pastebėta, kad atsakomybė už oro erdvės saugumą tenka konkrečiai valstybei. Tuo pat metu girdime raginimus toliau e, plėtoti bendro Europos dangaus 2 plus iniciatyvą, e, kurios dėka kuri pa, reikštų, kad įvyktų didesnė centralizacija. Ir e, jei būtų bendras Europos dangus, Europoje mes užtikrintume didesnį saugumą oro erdvėje. Norėčiau paprašyti pono Boldvino ir kitų apsvarstyti E, galimybę iš naujo labai kruopšiai įvertinti pasiūlymus, kurie yra teikiami pagal tą 2 plus iniciatyvą, kurie iš esmės reiškia e, keturių galiojančių reglamentų e, harmonizavimą ir taip pat e, ESOS reglamentą. Ir kaip suprantu, komisija argumentuoja, kad tai iš principo yra techninio pobūdžio uždavinys, kurio tikslas išvengti užduočių dubliavimosi ir suvienodinti kai kurias procedūras. Toje iniciatyvoje yra kai kurių aspektų, kurie atsižvelgiant į tai, kad saugumas yra svarbiausias siekis, galbūt nusipelno dar vieno um, peržiūrėjimo ir analizės. Buvo minėta oro eismo kontrolė ir buvo kalbėta apie tai, kad tą segmentą reikia atskirti nuo, o, nuo papildomų paraminių, pa, paramos paslaugų, papildomos veiklos siūloma centralizuotai vykdyti centralizuotai teikti tas papildomas paslaugas, kurios bus teikiamos bendro dangaus kontekste. Pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę didžiausią prioritetą skirti saugumo užtikrinimui ir saugumo siekiams vertinant šį siekį kitų kriterijų šviesoje, tokių kaip ekonominis našumas, valdymas, e, procedūrų suvienodinimas. Aišku, tie visi e, klausimai taip pat yra svarbus, bet svarbiausias dalykas, e, prie kurio grįžo ponas Kitano, yra tai, kad atsakingos lieka atskiros valstybės už tai. Ir todėl mums svarbiausias dalykas turėtų būti užtikr... E, kokybiškesnės informacijos klaida. Tuoj baigsiu pirmininkė. Taip pat, e, taip pat paraginimas valstybėms, kai kuriams pasistengti, pas, pasistumėti šios rytyje, bet nepamiršti, kad didžiausias siekis yra saugumas. E, Ačiū, pirmininkė. Noriu pritarti koordinatorių žokiems klausimams ir išsakytoms mintims. Ir noriu pasakyti, kad klaus, atsakymų į užduotus klausimus mes neišgirdome į daugelį klausimų ir aš norėčiau pakartoti juos. Na, labai nepadeda paaiškinimas, kad atsakomybė tenka, už tą įvykį tenka maištininkams. Jeigu pažeista Čikagos konvencija dėl, dėl kai kurių uh, valstybių svarbių uh, e, figūrų veiklos, dėl, dėl to, kad nebuvo pasidalinta informacija, tai juk irgi svarbu, žinome, kad vyksta uh, tyrimas, bet tyrimas, tyrimo nereikia, kad jis suvoktum, kad už tai atsakingi maištininkai. Ir kai kas žinojo, kad maištininkai turi tuos e, raketas, kurios yra ilgo nuotolio raketos, o kalbant apie Britų žvalgybą, turiu klausimą Eurokontroliai. Ar kalbėjotės su British Airways uh, E, atstovais, aukščiausiais vadovais, ar, ar apklausėte juos, ar išsiaiškinote, kodėl e, British Airways nusprendė pakeisti skrydžio planą. Tai yra susijęs su teisiniais aspektais, su atsakomybė. Labai gerai, kad visi atėjote čia ir kalbate su mumis, bet aš tikrai neišgirdau atsakymų į užduotus klausimus. Taip pat buvo kalbėta apie technologijas. Noriu paklausti, kokia e, savarank, kokie savarankiški technologiniai projektai, kokios technologijos, kurias kuria Europa, padėtų mums sukurti atskirą Europos domenų sistemą, pavyzdžiui, palidovų e, generuojama, kad neturėtumėme pasitikėti vien e, civilinės aviacijos sistema. Ir galiausiai manęs netenkina informacija atsakymas apie informaciją teikiamą keleiviams. Žinoma, nereikia keleivių per nelik jaudinti, bet kodėl nereikėjo jiems suteikti informacijos apie konkrečius skrydžių planus. Komisijos atstovas teisingai sako, žinoma, iškilus nenumatytoms aplinkybėms viskas gali pasikeisti, bet tai nereiškia, kad žmonėms nereikia teikti informacijos. Šis klausimas skirtas labai įdomiai temai, kuri dėja yra tragiška ir aš noriu išreikšti uh, um, užuojautą visiems, kurie nukentėjo, kurie žuvo toje nelaimėje ir aš manau, kad mes turime teisę tikėtis daugiau atsakymų. Pone, ponas Deli. Ačiū, ponė pirmininkė. išklausėme išsamių procedūrų pristatymų, kurios taikomos užtikrinant skrydžių saugumą, dalyjantis informaciją apie skrydžius. Pirmoje šio klausimo dalyje ir tampa aišku, kad tų mechanizmų įgyvendinime informa, keitimėsi informacija buvo didelių problemų. Malazijos e, avialinijų e, lėktuvo katastrofoje. Žinoma, tas, kas šaudė, turi būti patrauktas atsakomybėn be bejonės, kaip komisijos atstovas teisingai pasakė. Tačiau manau, kad išlieka ir valstybių narių, kurios yra taptunių organizacijų narėmis atsakomybės klausimas. E, kalbu apie joms tenkančią prievalę teikti informaciją. Paprastai, kas organizacijose galioja vidaus e, taisyklės ir procedūros. Ir jeigu tos organizacijos negali įvykdyti savo įsipareigojimų, įsipareigojimų, kurie tenka jų narėms, tai yra problema. Taip pat buvo kalbėta apie tos informacijos patikimumą. Informacijos, kur, kurių šaltinis yra valstybės narės, kur, kurios ir pačios sprendžia tam tikras problemas, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie valstybę, kuri yra konflikto zona. Norėčiau išgirsti daugiau apie tuos vidinius mechanizmus, kuriuos jūs pasitelkėte tais atvejais, uh, kai konkreti valstybė narė neįgyvendina savo įsipareigojimą arba kai galima įtarti, kad ji nevykdo savo įsipareigojimų. Arba tais atvejais, kai teikiama informacija nėra tokia patikima, kaip galėtų atrodyti. Norėčiau, kad pakomentuotumėte šį aspektą. Taip pat papildomoje medžiagoje, kuri mums buvo atsiusta elektroniniu paštu iš Europos aviacijos saugos agentūros. Pirmame puslapyje pasakyta, kad e, e, Liepos pirmąją dieną Ukrainos oro eismo tarnyba paskelbė pirmąjį notam pranešimą ir buvo gauta informacija apie katastrofą, o antrasis notam pranešimas pasirodė daug vėliau, Liepos 17. -ąją Turiu vieną klausimą. Kas įvyko, kas įvyko tarp, per laikotarpį tarp pirmojo nuotam pranešimo ir, ir, ir antrojo? Kodėl nebuvo gautas tas antrasis nuotam pranešimas? Kame problema? Uh, Robertas Zylė. Ačiū pirmininkė, ačiū ir jums ir visiems ekspertams už tai, kad jie šiandien čia atėjo. Mūsų susitikimo tikslas yra suteik, pademonstruoti mūsų politinę valią tarptautinių organizacijų ekspertams, kad galėtume šitą pasiūlyti ES vardu. Manau, kad yra naujų pasiūlymų, kurie turi būti profesionalūs, bet tuo pat metu jie turi turėti politinį pagrindą. Šiandien išklausęs diskusijoje aiškiai supratau, kad ne visuomet mes e, aiškiai suvokiame, kas yra konflikto zona mūsų suvokimas skiriasi. Man atrodo, kad dabar rytų Ukrainoje pamatėme naujovišką konflikto e, pobūdį. Kaip Rusija sako, tai yra kombinuotas karas. Jeigu, sakykime, kad jūs e, skrendate virš tos zonos arba virš Sirijos, tai e, pamatysim, kad ten nėra daug orlaivių. Lygiai taip pat ir Afganistane pagal e, saugumo reikalavimus yra nemažai zonų pasaulyje, kurios turi būti vengiamas. Bet tuo tarp metu taip nebuvo sakoma apie rytų Europą, todėl, kad nebuvo teikiama visa informacija. Rusijos administracija laikėsi kitokios pozicijos, sakė, kad po e, katastrofos atsakinga yra valstybė, pagal IKAO valstybė narė. Bet tas yra tiesa, bet negali ta valstybė kontroliuoti zonos, kurioje vyksta karas. Uh, Ir tai rodo, kad Rusija tarsi sukūrė naujovišką koncepciją ir ateityje, aš manau, taip atsitiks dar ne kartą. E, tikiuosi, kad taip neatsitiks, bet e, aš esu tikras, kad e, tokių argumentų bus teigiama. Rusija teikia, slepia informaciją, kad ji sukilėliams teikia naujas technologijas, raketas, Ir kai Olandijos tyrėjai baigs e, e, renkti savo išvadas, pamatysime, kad viskas yra politiška. Europos Sąjunga turi renktis išgyventi toje politinėje aplinkoje, nes turime išspręsti labai svarbius politinių saugumo klausimus. Mes e, nekalbame už tuos, kas yra atsakingi dėl buk E, raketų kūrimo. Mes turim kalbėti, kas yra atsakingas už jų panaudojimą. Ir taip mes periname prie šių nusikaltimų vertinimo antrojo etapo. ES piliečiai, pato Olandijos piliečiai, jie daugiau tikrai nepasitikės piliečiais. Jie nepasitikės Europos institucijomis, kurios yra atsakingos už aviacijos saugą. Tai yra rimtas politinis iššūkis mums visiems. Galų gale, e, norėčiau dar keletą minčių išsakyti. Labai svarbu tai, kas vyksta E, katastrofos vietoje atliekant tyrimą. Turėtų būti sukurtas naujas vertinimas. Visi, kas valdo tą teritoriją, turėtų įleisti tyriejus nedelsdami. Vietos administracija negali riboti patekimo prie nelaimės vietos. Nes kitaip, aišku, jie nori kažką nuslėpti, o kitas dalykas, kuris labai bjauriai skamba, yra tas, kad e, jie tiesiog šiais modernių technologijų laikais nenori įsileisti e, pažangių tyriejų. Aš manau, kad ES turėtų bandyti prastumti naujas koncepcinės mintis e, šioje, po šios katastrofos. Dabar skrydžiai virš Sibiro. Uh, E, Čikagos e, konvencijai galiojant, e, matome, kad Rusija labai daug pinigų uždirbdavo iš tų skrydžių. O dabar e, naujos taisyklės yra tarsi kūriamos ir yra e, bandoma pasakyti, kad gal visai reiktų užblokuoti tos skrydžius. Ar aviacijos ekspertai gali parengti kokią iš ankstinę reakciją į tokio uždraudimo įvedimą? Ponas Degrandės. Aš e, naują poziciją pristatysiu. Dėkoju ekspertams, kurie atėjo čia su mumis susitikti. Dėkoju už mums suteiktą informaciją ir už griežtą požiūrį į tokius sudėtingus klausimus. Mes parlamente diskutuojame apie pagrindinės vertybės - saugą ir atsakomybę, apsaugą ir atsakomybę kai kalbam apie apsaugą, pirmiausia, reikia nuspręsti, kokiu priemonių imtis ir kiek, kokiu mastu galima stengtis maksimaliai užtikrintis apsaugą. Tačiau antras aspektas, atsakomybės apibrėžimas, yra sudėtingesnė problema. Ateityje tą padaryti bus dar sunkiau. Kaip jau buvo pasakyta, bet kokiam kare e, pirmiausia žūsta tiesa. Pirmoji auka yra tiesa Ir pagrindinis, pirmasis darbas būtų išsiaiškinti, kas yra atsakingas už tuos įvykius. Manau, kad pirmiausia reiktų išsiaiškinti, kam naudingas toks įvykis ir kam jis atneša žalos. Tokių katastrofų atveju aukos yra labai aiškios, tai yra žmonės netekę gyvybių, žmonės, kurie niekaip nebuvo susiję su konfliktu ir kariniais veiksmais. E, oro bendrovė taip pat praranda labai daug. Ne tik materialinė prasme, bet ir verslo perspektyvos prasme. Taigi labai svarbu šiuo atveju išsiaiškinti tiesą. Politikams e, sunku suprasti, kam iškyla didžiausia grėsmė. Nepamirškime, Šis konfliktas nėra kažkoks smulkus incidentas. Jis e, turi labai didelį potencialą virsti pasaulinio masto konfliktu. Aš norėčiau iškelti kitokį klausimą. Ar mes galėtumėm numatyti atsakomybės paskirstimą tuo atveju, kai nukenčia žmonės, jų artimieji. Ar mes galime tikėtis, kad bus e, išnagrinėta ši katastrofa ir padarytos visus tenkinančios išvados. Nes kitaip mes nesugebėsime nieko iš esės išnagrinėti ir negalėsime nustatyti, kas už ką atsakingas. Europos komisijos dėmesį norėčiau atkreipti į tai. Labai svarbu iš viso to padaryti išvadą, kad uh, Mums reikia teisingų e, biudžetinių išteklių, juridinių nuostatų, kad e, būtų skiriama pakankamai lėšų tokių situacijų tyrimui. Reikėtų vengti procedūrų, kurios yra nevertingos, iš kurių jokių rimtų išvadų negalima tikėtis. Tai yra labai rimtas įvykis, mes visi tą pripažįstame bet galbūt iš jo būtų galima e, šio to išmokti ir galbūt būtų lengviau apibriežti, kas už ką atsakingas ir rasti būdų kompensuoti uh, nuostolius žuvusių šeimoms. Žinoma, nėra galimybių visiškai kompensuoti to, kas prarasta. Thank you, Chairman. Um, Ačiū pirmininkė. Esu dėkinga už pateiktą detalę ekspertų informaciją, tačiau kalbant apie saugumą rizikos vertinimą, norėčiau štai ką pasakyti, kokiomis Nu, kokių išvadų padarėte atsižvelgiant į Islandijos ugnikalnio galimą išsiveržimą? Ar numatėte kokią tai riziką ar pavojų, nes Junktinė karalystė labai daug nukentėjo nuo ankstesnio ugnikalnio išsiveržimo? Labai trumpas klausimas, pirmininkė, ačiū. Dėkoju, Aš ir pats turiu klausimą. Mes anksčiau kalbėjome daug apie nacionalinį suverenumą. Prieš pusantrų metų buvo primtas sprendimas dėl to, kad ES teisės aktai yra europinio lygmens ir kai kurios valstybės narys ten turėjo atsakyti suverenumo ir neįgyvendino jų nacionalinių lygmenių. Ar tai, jeigu tai yra nacionalinės valstybės atsakomybė, tuomet tie įstatymai yra būtini. Mes dabar kalbame apie tai, kad aviacija yra globali pramonė ir dėl to mes reikalinga, reikalinga, reikalingi tinkami teisės aktai. Ir pirmiausia, reikia, kad visur Europoje būtų įdėkti europiniai teisės aktai. Jeigu kūrėme bendrą Europos dangų, bent jau čia Europoje, privalome laikytis bendros pozicijos ir taip pat turi būti taikomi bendri standartai, pagal kuriuos arba įmanoma ir saugus kristi, arba ne. Neįmanoma ir nesaugu. Turi būti gaunama faktinė informacija ir taip pat turi būti įmanoma jos pagrindo priimti objektyvų sprendimą. O ne tai, kad jeigu mano valstybės teritorijoje bus uždrausti skrydžiai, dėl to aš prarasiu kažkokias tai pajamas ir panašiai. Mes turime suprasti, kad čia yra nesažiningos konkurencijos elementų, tačiau tai neturėtų būti labiausiai mums rūpimas klausimas. Labiausiai rūpėti turi saugumas ir yra gausybė klausimų, kurie uždadami ir reikia labai aiškių atsakymų. Atsakymų, kurie būtų logiški ir, ir aiškus. Tai yra taip arba ne. Ir viskas turi būti grindžiama teisės aktais. Individuali valstybė nusprendžia, tačiau ji turi nuspręsti Europinių teisės aktų pagrindų, kurie būtų aiškiai įgyvendinti. Ir remiantis logiškais, logiška klausimų seka Ir tuomet e, taip atitinkamos organizacijos galės įvertinti, ar buvo tinkamas printas sprendimas ar ne. Taigi dabar e, žodis prelegentams. Ponas Brenneris pirmasis. Ačiū. Aš pradėsiu nuo klausimo, kuris buvo užduotas apie ugnikalnio išsiveržimą Islandijoje. Žinoma, situacija tada, kai išsiveržė ankstesnis Islandijos ugnikalnis, nebuvo labai maloni ir buvo imtasi daug priemonių. Viena jų buvo Europos aviacijos krizės, krizių koordinavimo centro įsteigimas, tam, kad būtų galima greitai pasidalinti informaciją, ją pasikeisti, pasikeisti įvairiais galimais variantais, nes nie viena iš tų krizių nebūna tokia pati. ACC veikė, buvo aktyvuota keliais atvejais, dėl ebolos buvo uh, aktyvuota ta organizacija, taip pat dėl MH17 ir ugnikalnio galimo išsiveržimo. Pagal dabartinės struktūras ir tai dėl to, kad dabar yra labiau suderintos procedūros dėl taršos, oro erdvės taršos pelenais, e, rezultatai nebus tokie, tokie patys kaip anks, ankstesnio iš, ugnikalnio išsiveržimo atveju, nes viskas vyksta visuomet kitaip. Ir Dėl to ir kyla gal šiokios tokios maišties ir problemų. Procedūros buvo pridarintos valstybėse narėse dėl to, kaip elgti su pelenais, kokia, kaip vertinama rizika, buvo koordinavimo procedūros numatytos. Taigi mes laikomės nuomonėmi, nuomonės, kad esame pasirengę taip, kad visiškai tai neturi, net, net, kad taip, kad tai net neštų tų pačių padarinių kaip praeitą kartą, kurie buvo katastrofiški. Dabar kalbant apie valstybių narių prievolės, Valstybės narės prievolė yra atlikti rizikos vertinimą savo erdvėje, oro erdvėje, tam, kad viešai galėtų cirkuliuoti transport, oro transportas. Tada po tos rizikos įvertinimo paskelbiama informacija pagal notam sistemą. Mes siūlome štai ką. <coughs> 28 ES valstybės narės ir parlamentas pasvarstytų, ar valstybės narės nebūtų raginamos ateityje ne tik atlikti rizikos vertinimą, ką ir daro dabar, bet ir pasidalintų rizikos vertinimo informaciją, nes tik tuo met tokios organizacijos kaip Eurocontrol ir tinklo valdym, valdytojas gali išsiaiškinti, ar galime remiantis tą informaciją padaryti atitinkamas išvadas, ar darome visiškai kitokias išvadas, tokiu būdu e, pradedame diskusiją su ta valstybė narė. Kadangi informacijos negauname, tai mes ir net negalime padaryti kitokių išvadų, dėl to, kad su mumis nepasidalėma informacija. Taigi mes ateityje norėtumėme, kad ES 28 valstybės narės dalintųsi rizikos vertinimo informaciją su mumis. Tai irgi galėtų būti ES ir Eurocontrol bei EASOS poziciją darbo grupėje ICAO, nes jeigu sakysime, kad 28 valstybės narės pasirengusios dalintis tokią informaciją, tuomet kažką e, gausime ir visame pasaulyje, pasaulio pagrindo, aišku, mes suprantame, kad rizika nebūtinai bus 28 valstybės narėse, gali būti kitur, bet tik tai parodydami pavyzdį mes galėtumėme siekti kažkokiu tai struktūrinių pokyčių ICAO organizacijoje ateityje. Ačiū, ponas Lotori. Šakitano. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Jums labai padėkoti. Nes Jūs vienintelis, vienas iš nedaugelio, sugebantis uh, ištarti teisingai mano pavardę, ne tik šioje salėje, bet apskritai aviacijos pasaulyje. Norėčiau pakomentuoti kai kuriuos klausimus, kurių nepalėtė panas Brenner. Kodėl nebuvo pakeistas maršrutas? Uh, Tai yra susijęs su teisinė sistema, kurią aš apibūdinau. Pirminė atsakomybė tenka valstybei, per kurios zoną skrenda lėktuvas, bet, bet kuri valstybė, valstybė nari gali paskelbti notumą. Ir British Airways kompanijos atveju ne, nebuvo paskelbtas notumas, tiesiog buvo pateikta rekomendacija British Airways kompanijos pakeisti skrydžio planą. Tai yra žvalgybinė, galbūt ar karinė informacija. Ir būtent apie tai mes šiandien ir kalbamės. Ir tas klausimas bus svarbus ir IKAO diskusijose. Mes turime pasirūpinti, kad ir visos kitos valstybės narės bei operatoriai galėtų priimti panašius sprendimus. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką skrydis per konflikto zoną susijęs su įvairiomis rizikomis, įvairiaus lygio rizika. Viskas yra susiję ir su žvalgybinė informacija, kuri gaunama toje teritorijoje, vertinant riziką civilinė aviacijai. Dėl to buvo klausta, kaip elgtis, kai valstybė negali gyventi savo pareigų. Tokia buvo reali situacija. Kai yra konflikto zona, tokia ten yra situacija. Tuomet valstybės narės negali visapusiškai įgyvendinti savo prievolių. Vėlgi, tuomet reikia dalintis informaciją tam, kad būtų bendrai suprasta, išsiaiškinta situacija ir IKO darbo grupė ir, ir dirba šiuo klausimu. Dabar dėl ES bendros pozicijos dėl skrydžių. Žinoma, kažką reiktų daryti. Uh, Tačiau aviacija, civilinė aviacija yra tarptautinis reiškinys ir MH17 nebuvo juk vykdomas europinio operatoriaus reisas. Taigi reikalinga dalintis informaciją, europinė informacija apie tokią riziką, reikalinga tam sukurti atitinkamą sistemą ir taip pat tai reikia įvertinti ir tartautinės informacijos mainų sistemos kontekste, kalbant apie Europos piliečių ir keleivių saugumą. Ir dar kelios pastabos dėl galimybės priimti sprendimą. Žinoma, kai yra nelaimė, Čikago konvencija ir 13 priedas numato prievolę gauti prieigą prie katastrofos vietos ir prievolę išsaugoti įrodymus nuolaužas ir panašiai tam, kad vietoje būtų galima tinkamai atlikti tyrimą. Deja, situacija, apie kurią kalbame, netokia, nes niekas nekontroliuoja valstybė, ne, ne viena kon, kon, valstybė narė, kuri prisijungusi prie Čikagos konvencijos, nekont, nekontroliuoja tos teritorijos, nes tai yra sukilėlių kontroliuojama teritorija, dėl to ir buvo viskas taip sudėtinga dėl galimybės prieiti prie zonos. Uh, E, skrydžių susekamumas irgi jautrus klausimas, yra didelės rizikos klausimas, kokie galėtų būti padariniai, pirmiausia, politiniai padariniai, žinoma. Taip pat, kalbant apie aviaciją, tai būtų aiškus Čikagos konvencijos pažeidimas. Ir į tai atsižvelgiant, yra tam tikros procedūros dėl Čikagos konvencijos pažeidimų. Ir ten yra ir arbitražo sistema numatyta ir 84, man atrodo, Čikagos konvencijos straipsnis apie tai kalba. Tačiau tai tik alsens surasti problemos sprendimą. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Giancarlo Buona. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau akcentuoti du dalykus. Visų pirma, rizikos vertinimą. Kaip ir sakiau savo pasisakymo metu, bet koks rizos, rizikos vertinimas, nesvarbu, kokiame etape jis atliekamas, e, tiesiogiai apsprendžiamas patiktos informacijos kokybės. Jei mes turime tikslę informaciją, tuomet galime padaryti gerą rizikos vertinimą. Kitais atvejais tas visas uždavinys e, ir jo vertė yra bejotina. Ir noriu pabrėžti pono Ky išsakytą mintį E, informaciją reikia ir atitinkamai pateikti ir apdoroti, ne tik ją turėti ir suprasti, kas yra svarbu e, skrydžio saugui. Kitas komentaras dėl keleiviams teikiamos informacijos. Jūs veikiausiai visi e, dažnai skraidote ir žinote, kad mes tokios informacijos neslepiame jūs galite lėktuve būdami pasižiūrėti žemėlapį ir žinoti, kur skrendate, arba Mm, pilotas praneša, kad skrendate virš tam tikros teritorijos, virš tam tikro miesto. Ta, ta informacija yra teikiama. Tačiau strateginių, taktinių lygmenių yra kai kurie susiję aspektų. aspektai. Vienas iš jų visų pirma saugumas. Mes žinoma nenorime, kad žmonės, kurie galbūt turi kitų ketinimų, žinotų, kur mūsų lėktuvas yra bet kuriuo metu ir nenorime tai palengventi teroristų gyvenimo. Uh, ir skrydžio planas gali būti keičiamas ir gali būti labai smarkiai pakeistas dėl taktinių sumetimų. E, lėktuvui uždegamos žalios šviesos po to, kai lėktuvo duris uždaromos. E, skrydžio metu įgulos vadas turi išvengti kai, kai kurių klimato sąlygų. Aš pats esu skraidęs ir žinau, kad, kad išvengtum audros, atogražose reikia e, skristi daug greičiau arba kitokiame aukštyje. Tokie sprendimai priimami skrendant. Kaip iš anksto tokią informaciją žinoti ir kaip ją pateikti? Man, man atrodo, kad tai yra neįmanoma. Patrick Key. Buvo užduotas klausimas ponas Brecht dėl saugumo rekomendacijų ir ar jos yra saistančios, esos rekomendacijos. Rekomendacija, žinoma, yra rekomendacija, ji nėra privaloma. Mes teikiame rekomendacijas, mes rekomenduojame nustoti vykdyti skrydžius į Tel Avivą nuo Liepos. Tuo, į tai atsižvelgia vis, visos oro bendrovės Europos išskyrus vieną. Taigi, rekomendacijos nėra saistančios, bet jos priverčia tuos, kurie netaiko tų rekomendacijų, atlikti papildomą rizikos vertinimą ir gebėti pagristi savo sprendimą ir savo apsisprendimą nesilaikyti rekomendacijos. Rekomendacija to požiūriu yra tikrai naudinga, ypač esos skelbiamos rekomendacijos buvo klausimų apie notam pranešimus ir, ir kodėl mes negavome notamų. Mes jų negauname, mes nesame operatyvinės veiklos agentūra pasaulyje. Kiekvieną dieną iš, paskelbima apie tūkstantis notamų. Mes nesame operatyvinės veiklos organizacija ir mes jų negauname ir jų neapdorojame. Mes turime užtikrinti, kuomet kas tris mėnesius arba kas pusę metų ar vieną kartą per metus e, pasirodo notam pranešimas, kuriame numatomas e, euroardės uždarimas dėl saugumo sumetimų, mes turime uh, užtikrinti, kad esą apie tai žinotų ir kad būtų paskleista informacija. Tai yra mūsų darbas. kurios avialinijos nusprendžia skristi skristi, kokiu maršrutu, buvo klausimas apie tai. Pateiksiu kitą pavyzdį, Afganistanas. Žinome, kad Afganistanas yra karo zona. Žinome, kad taip pat oro linijos skraido virš Afganistano ir, ir jau keletą metų skraido virš Afganistano teritorijos. Noriu grįžti prie monios Foster ir pono Zilės pasisakymų. Uh, Tai yra naujos grėsmės, su kuriamis susidurėme. Ir atsižvelgiant į tas grėsmės, reikia pasakyti, taip, iš tikrųjų reikia permastyti ir įvertinti, ar skraidyti virš Afganistano dabar yra saugu, žinodami, kad teroristai gali pasinaudoti, pasiekti liūdnų Ukrainos pavyzdžių. Reikia rasti naujų uh, tos situacijos sprendimo būdų. Afganistano atveju Jungtinės valstijos uždraudė vykdyti skrydžius virš Afganistano savo skrydžių bendrovėms. Mes esą šią informaciją perdavėme visoms valstybėms narėms ir, vis, ir visos, uh, Europos skrydžių, vis, visoms Europos skrydžių bendrovėms. Iš esmės mes neturime galių uždrausti, ką nors mes neturime prieigos prie žvalgybinės informacijos, kurios pagrindų galėtume teikti, kad e, rizika saugumui Afganistane yra nepaprastai didelė ir kad dėl to mes jums patarėme vengti Afganistano oro erdvės. Mes tiesiog pasakėme štai ką. Amerikiečiai uždraudė bet kokius skrydžius virš Afganistano ir jūs, e, skrydžių bendrovės, jūs valstybės narės patys nusprendžiate, ar jūsų manimų jums saugu skristi virš Afganistano ar ne. Aš manau, kad galbūt ši sistema nėra iki galo mus tenkinanti. Reikia mechanizmo, kurio pagalba mes galėtume iki galo e, tinkamai apdoroti mums teikiamą informaciją. Ne, nemanau, kad Europoje mes turėtumėme aklai sekti visais sprendimais, kuriuos priima Amerika, bet tikrai turėtume jais domėtis ir tą informaciją atsižvelgti ir apsispręsti, kokią nuomonę mes suformuojame ir kaip mes nusprendžiame, ar kažkas yra saugu ar ne. Ponas Baldvin. Ačiū. Įvyko tikrai įdomios diskusijos ir pirmininkė, manau, kad tai ne paskutinis kartas, kai mes apie tai kalbame visi drauge ir noriu padėkoti už tai, kad komisija kviečiama ir bus kviečiama dalyvauti tokiuose diskusijose. Pabandysiu trumpai atsakyti komisijai užduotus klausimus dėl radarų e, neveikimo atvejo birželio mėnesį. Sutinku su Frank Brenna, tai visiškai nesusiję, bet taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad tuo konkrečiu atveju e, komisija mano, kad tai buvo pakankamai rimtas atvejs, nes mes suteikėme įgaliojimus EASai atlikti tyrimą su Eurokontrolės ir valstybių narių pagalba. Ir darbas šiuo klausimu vyksta. Ponas Marines, kur jūs, ponė pirmininkė, pasisakydami klausėte mūsų tiesiogiai, ar komisija yra pasirengusi parengti naują reglamentą šiuose srityse. Noriu pasidalinti kai kuriomis preliminariamis pastabomis. Visų pirma, man atrodo labai svarbu neskubėti. Galima e, greitai parengti reglamentą ir paskui ilgai gailėtis. Čia toks bendras principas. Institucinių požiūrių Aš dabar rugsėjo 3 negaliu pažadėti, kad bus parengtas naujas komisijos pasiūlymas, ypač atsižvelgiant į tai, kad viena komisija baigė darbą, o kita komisija turi, pradės darbą ir transporto komisijos narys bus tik taip nominuojamas artimiausiamis dienomis. Trečia, daug, ką, kaž, daug kas, kas šiandien buvo išsakyta, yra susijęs su problemos esme. Patikas apie tai kalbėjo ir Frankas. Tai yra, kad mes neturime prieigos prie tikros karinės žvalgybinės informacijos. Ir, ir todėl mums, pavyzdžiui, įsipareigojimas kažką, kažką dabar daryti būtų visiškai netinkamas ir, ir praktiškai neteisėtas bandymas reaguoti į iškilusias problemas. Atsižvelgiant į visą tai, man atrodo, visi pasisakiusieji sutarė dėl vieno dalyko, kad turi vykti, vykti dalė, didesnis dalymasis informacija, ypač ar valstybių narių. Ar, ar kalbame apie komercinius komercinių skrydžių bendrovės ar apie tuos atvejus, kai situacija yra nesaugi. Ir manau, kad galėtume žengti dar, žengti dar vieną žingsnį priekin ir parengti europietišką rizikos vertinimą remiantis kai kuriais tais veiksniais. Vėlgi mes tą informaciją renkame pakankamai lietai, bet kaip Patrikas sakė, yra bendradarbiavimo struktūrų, karinės žvalgybos E, institucijose, išorės veiksmų tarnyboje. Tai būtų vieta, formas, kur tokie bendri vertinimai galėtų būti reigiami, rengiami pasitelkus egzistuojančius e, bendravimo kanalus. Ir dar vienas dalykas, turėtumėme pasiremti terorizmo rizikos vertinimų e, struktūra, ir panašiai dalintis informaciją. Informacija turėtų dalintis tik tai teisę leidimą tur, turintys ekspertai, kad būtų išvengta nesaugumo situacijos. Ir manau, apie tai galime pamastyti. Bet kol kas komisijos vardu negaliu įsipareigoti. Ponas Purinski išsakė keletą svarbių minčių ir noriu dar kartą pabrėžti, kad ar kalbėtume apie bendrą dangų 2, saug, ar kitas iniciatyvas saugumas išlieka prioritetas. E, bendro dangaus 2 plus pasiūlymas tiesiogiai to nekeičia. Ir komisija su EASA e, peržiūri 216 reglamentą, e, tikimės pasiūlymą pristatyti kitais metais ir manau, tai būtų galimybė dar kartą tos visus klausimus išnagrinėti. Pone Anderson iš, aiškiai išsakė nepasitenkinimą mūsų atsakymais noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką jūs žinote, kad e, baudžiamoji atsakomybė tenka tiems, kurie paspaudė gaiduką. Mes tikrai nesiekėme kažkaip išvengti atsakomybės už būtinybę išnagrinėti viską kiek įmanoma sparčiau. Aš pasakiau, išsakiau tai e, dėl to, kad čia Frankas yra puikus ekspertas ar tie, jei tie blogiečiai ir toliau darys blogus darbus, mums galbūt ne visada pavyks jiems pasipriešinti, juos sustabdyti. Mums, mes privalome daryti viską, bet nebūtinai mums visada pavyks. Aš negaliu, aš nesau, kad, kad mes už nieko neatsakingi. Apie Dėl to, kas žinojo, ką apie ką tam tikrų metų, jūs minėjote British Airways sprendimą, na, labai atsargiai, galiu sakyti, toliau domėsimės tais klausimais, bet aš nežinau apie tokius atvejus, kad kokios nors skrydžių bendrovės būtų gavusios kažkokią privilegijuotą informaciją privilegijuotų pagrindų ir būtent dėl tos informacijos pateikė, pakeitė skrydžio planą. Bet aš e, pasidomėsiu šią situaciją. Jūs taip pat klausėte apie technologinės galimybės, apie naujus palidovus, kurie galėtų tapti informacijos šaltiniu. Aš kalbėjau apie karinius pajėgumus, kaip žinote, Galilėjo yra grinai civiliniams tikslams skirtas projektas, bet tai geras klausimas, apie tai reiktų pamastyti ateičiai. Jums pasirodė nepriimtina ir tai, ką mes sakėme apie informaciją keleiviams savo prad... pirm... pirmame atsakymė į šį klausimą aš sakiau, kad aš suprantu, kad tas klausimas žmonėms bus aktualus ir aš pabandžiau pristatyti trūkumus tos situacijos. Ponas Zylė ir ponas Foster labai teisingai pastebėjo, kad mes čia susidurėme su naujos rūšės konfliktais ir uh, kol kas abejojame, ar, ar ta informacija būtų naudinga, ar, ar tikrai būtų naudinga keliaiviams žinoti visą informaciją. Ponas Silė kalbėjo apie skrydžius virš Sibiro, Salvatorė apie tai kalbėjo. Komisija mano, kad bet kokios grėsmės, kuria, kurias kelia Rusijos valdžia, grasinimai Rusijos valdžios, kad tie skrydžiai bus uždrausti, yra nepriimtina nes Rusija prarastų labai daug pinigų ir tai yra mūsų ginčio esmė, nes e, nutekinami pinigai į, Rusi, į Rusijos piliečių sąskaitas, bet, bet kol kas pinigai išlieka svarbių traukos veiksnių. Pone Degrandės, jūs kalbėjote apie tai, ar komisija neturėtų imtis uh, tyrimo pati, pasitelkusi turimus išteklius, aš suprantu tokios idėjos patrauklumą. Tačiau noriu dar kartą užakcentuoti štai ką. Komisija nevaidina jokio oficialaus vaidmens atliekant tyrimus. Atsakomybė ir galiojimai e, šioje srityje patikėti valstybėms narėms. Nelaimių tyrimas, tokių katastrofų tyrimas turi būti spartus Mes laukiame preliminarios ataskaitos, kad mm, aukų šeimų nariams pa, galėtume pasiūlyti kažkokius atsakymus. Ir 13 priedo sistema funkcionuoja daugelį metų ir veikia tinkamai, o kaip jau minėta, atskiras baudžiamasis tyrimas taip pat pradėtas ir vyksta. Taigi aš labai mandagiai atsisakau vertinti šio šį klausimą iš komisijos vaidmens perspektyvos. Galiausiai noriu pritarti Frankui Brenneriui jo išsakytoms mintims dėl to, ką mes darome e, dėl galimo Islandijos ugnikalnio išsiveržimo. Jis dar neišsiveržė, bet mes esame dabar pasirengę, procedūros yra geresnės, tikrai daug nuveikė ir, ir, ir veik, skrydžių bendrovės, ir EASA, Eurokontrolė, tinklo valdytojas ir aš manau, kad mes dabar esame geriau pasiruošę nei paskutinį kartą. Atsiprašau, pirmininką, kad taip ilgai kalbėjau. Ačiū. Ja, dank. Tam... Ačiū. Tuo mūsų posėdis prieartėjo prie pabaigos. E, diskutavome dėl šios labai rimtos nelaimės. Aš esu tikras, kad padarysim teisingas išvadas. Dėkuoju visiems dalyviams, kurie pristatė labai geros informacijos, taip pat dėkuoju visiems parlamentarams. Tikiuosi, kad gavote atsakymus į daugelį klausimų, kai kurių jų nebuvo galima atsakyti šiandien, tačiau diskusija tęsis, reikia ieškoti Europos masto, galbūt pasaulinio sprendimo. Dėkuoju visiems dalyviams, posėdį tęsime trečią valandą ir kalbėsime su komisijos nariu, su ministru atsakingu už turizmą iš Italijos.